Possiamo allora cominciare i nostri lavori. Labas rytas. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad mes esame filmuojami ir mūsų posėdis transliuojamas internetu. Na, o dabar norėčiau pakalbėti apie vieną vakarykštės darbo atvarkės punktą. ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos. Tai yra labai svarbus dalykas, labai svarbi tema, nes Lisabonos sutartis tam tikra prasme yra iššūkis. Ir mums, mūsų komitetui taip pat kyla tam tikrų užduočių, nes e, su ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisų apsaugos konvencijos yra šiek tiek probleminis dalykas. Ir visų pirma, mes norėtume stengtis išvengti, kad vėliau nekiltų problemų ratifikuojant prisijungimą. savo komitete ir, kitos, ir kiti komitetai. Taip pat mes rengiame e, pranešimus, mes jau esame diskutavę apie pagrindinės žmogaus teises. Mūsų pranešėjas yra ponas Hauregi, jis mums pristatys šią temą. O paskui kalbės, o, o Libė komiteto pranešė yra kolegė Kinga Gal. Norėčiau pasveikinti visus į mūsų klausimus susirinkusius ekspertus, kurie atstovauja įvairias tarptautinės ir ES institucijas. Taip pat e, tarp jų yra akademikų ir aukštųjų mokyklų profesorių. E, deja, ponas Vanden Linden negalėjo atvykti, nes e, jis dalyvauja užsienio reikalų ministro laidotuvėse. Taigi visų pirma, mes išklausysime trumpos santraukos, kas buvo padaryta šią temą mūsų komitete. E, Ta padarys mūsų pranešėjas, jisai kalbės 15 minučių, bet norėčiau visų paprašyti, kad griežtai laikytųsi laiko limito ir aš po 15 minučių visus stabdysiu, nes kitaip mes nespėsime pagal uh, darbo tvarkę. Paskui 15 minučių kalbės ponė Kinga Gal, Libe komiteto atstovė. Na, o paskui leisime pasisakyti ekspertams. Na, o tarp atskirų pasisakymų bus galimybė užduoti klausimus ir diskutuoti apie pranešimą. Dabar suteiksiu žodį ponui Haurėgi. Dėkoju, ponė pirmininkė. pasistengsiu laikytis nurodyto laiko. Norėčiau visų pirma visiems padėkoti, kad čia susirinkote iš tuos klausimus. Man atrodo, kad tai tikrai bus svarbus ir įdomus klausimai, nes ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisų konvencijos, nepaisant politinių ir teisinių sprendimų, yra techniškai sudėtingas procesas. Todėl mes šiuose klausimuose turėtume su, su ekspertais išsiaiškinti tam tikras problemas, o mūsų ekspertai jau seniai e, nagrinėja šią temą. Taigi, manau, kad jų pasisakymai praplės mūsų diskusijas ir padės mums išspręsti tam tikrus neiškumus susijusius su ES prisijungimu prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Man buvo pasakyta, kad vakar Europos komisija patvirtino dėrybų dėl ES prisijungimo prie minėtos konvencijos įgaliojimus ir tai yra labai svarbus sprendimas. Tai reiškia, kad e, ir tai e, taip pat yra e, puiku, kad mes šiandien galėsime savo klausimus užduoti poniai e, Reding. Mes galėsime su ją padiskutuoti apie tai, ką reiškia tie įgaliojimai. Atrodo, kad nuo vakar formaliai prasideda labai svarbus laikotarpis ir vykdant, įgalioj, vykdant tą įgaliojimą ES galės prisijungti prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Tačiau prieš tai tą įgaliojimą turės vienbalsiai patvirtinti Europos taryba. Ir aš tikiuosi, kad po vieno ar po dviejų mėnesių tai įvyks. E, žiūrėsime, ar nekils tam tikrų sunkumų. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad kelios e, valstybės kaip manoma, galėtų tam prieštarauti. Bet jeigu bus išspręstos tam tikros problemos, galbūt Europos taryba artimiausių metų galės vienbalsiai patvirtinti šiuos dėrybų įgaliojimus. Tik tada prasidės dėrybos, kaip jos vyks ir yra mūsų šiandieninio posėdžio tema. Mes galėsime pakalbėti apie tai, kaip galėtų vykti tos dėrybos. Taip pat norėčiau pasakyti, kad yra tam tikrų problemų dėl atskirų temų, atskirų klausimų. mūsų ekspertai savo pranešimuose kaip tik ir nagrinės tos, tos probleminius aspektus. Mano kolegė ponė Kinga gal kalbės Libe komiteto vardu, taip pat mes turime AFET komiteto nuomonę šiuo klausimu, taip pat e, žmogaus teisų pakomitetis pateikė savo nuomonę. Taigi mes bandysime reaguoti į atskiras pastabas mes turėsime pasvarstyti, kas bus ES dėrybininkai, kas bus e, konvento e, dėrybininkai, ar 27 7 nariai visi turėtų dalyvauti e, dėrybose, ar turėtų tiesiog suteikti savo įgaliojimus dėrėtis kažkam. Taigi, E, mes turime e, galvoti apie tai, kad ES nereiškia, kad prie 27 valstybių narių prisėda dar viena valstybė narė. Mes iš tiesų esame tarsi val, viena valstybė sudaryta iš atskirų valstybių. Taip pat kalbant apie protokolus ir visa žmogaus teisų konvencija yra e, viena tema, tačiau ne visos valstybės narės yra pasirašiusios žmogaus teisų konvencijos protokolus. Ir mažiausias bendras vardiklis yra e, du protokolai, kalbant apie stoji, pri, ES prisijungimą prie konvencijos. Konstituciniai sutarties įgaliojimai sako, kad e, valstybių narių situacija nepasikeis įstojus Europos Sąjungai. Ir jeigu Europos Sąjunga gali prisijungti prie kelių konvencijų, tai, tai kyla klausimas, kaip įmanoma tai padaryti, nepažeidžiant neutralumo nuostatų atsispindinčių sutartyje. Taip pat komitete vyko vyko klaus, e, diskusijos šią temą ir buvo pateikti tam tikri pakeitimai. E, čia reikia kalbėti apie tam tikrus konvencijos organus. Nes, pažiūrėjau, yra tokie organai kaip žmogaus teisų komisaras, kaip kankinimų komitetas, kankinimų prevencijos komitetas. E, tai ir kyla klausimas, ar reikės ES e, įstoti visus tuos organus. Taip pat reikia kalbėti apie techninius prisijungimo prie konvencijos aspektus. E, E, taip pat reikia turėti omenyje, kad valstybių narių e, prisijungimas prie konvencijos yra susijęs su jų BVP, tai yra jie, e, jos moka tam tikrą dalį į bendrą biudžetą, tačiau tai nega, neturėtų galioti Europos Sąjungai. Taip pat yra įvairios procedūros, kurios būtų galimos. Pavyzdžiui, galėtų būti iš ankstinio klausimo procedūra, tokia kaip ji e, čia ES galioja, kalbant apie komisarų skirimus. E, taip pat ES galėtų pasinaudoti 255 sutarties straipsnių. Taigi apie tai mes turėtume diskutuoti. Taip pat turime galvoti apie tai, kas ES atstovaus ministrų taryboje. Ministrų taryboje. Taip pat reikia pagalvoti, kaip mes galime užtikrinti, kad ES valstybės narės kaip kaip ES valstybės narės yra atstovaujamos žmogaus teisų teisme. Tai reglamentoja 334 straipsnis. Taip pat kitas klausimas, kaip mes galime apriboti prieigą prie Strasbūro teismo. Galbūt čia reikia įtraukti dar papildomus žingsnius, ką reiktų padaryti prieš kreipiantis į e, žmogaus teisų teismą. Nes, pavyzdžiui, kai yra pažeidžiamos žmogaus teisės, tai tuomet kyla klausimas, ar tai yra valstybių narių kompetencija, ar tai yra jau ES kompetencija. Taigi, kaip mes galėsime užtikrinti, kad ES arba kažkokia valstybė narė gaus atitinkamus įgaliojimus, jeigu teisme bus nagrinėjama byla prieš kitą valstybę narę. Ar mums e, reikia tada kažkok, proto, kažkokiais protokolais reglamentuoti teisingumo teismo ir žmogaus teisų teismo veiklą, nes čia dar kyla neiškumų. Taigi čia aš norėjau trumpai paminėti tas neiškes temas, kurias mes nagrinėsime šiandieniniuose klausimuose. Norėčiau padėkoti mano padėjėjams, kurie padėjo man parengti šios dienos klausimus. Dėkoju, ponia Hauregi. Dėkoju Jums už tai, kad kalbėjote taip trumpai. Mes iš to laimėjome penkias minutės. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Kinga Gal. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad mane pakvietėte, kad galiu dalyvauti šiame posėdėje buvo Piliečių teisų ir laisvių ir daus reikalų komitete šio klausimu surinktos dvi įdomios diskusijos. Jų metu svarbiausias klausimas, kuris buvo nuolat užduodamas, kokią pridėtinę vertę gaus piliečiai iš prisijungimo prie šios konvencijos. Todėl mums svarbu visą laiką, kalbant apie šią konvenciją ir prisijungimą prie jos, nuolat pabrėžti tą pridėtinį vertę atsakant į šinkščiau minėtą klausimą. Pirmiausia, reikia paminėti, kad Lisabonos sutartyje yra įtrauktas pagrindinės žmogaus teisų hartija ir Todėl 14 konvencijos protokolas mes jį labai sveikiname ir ypatingai faktą, kad ES gali būti atstovaujama kaip viena visuma. Šio konvencijoje mes žinome, kad valstybės narės jau ratifikavo šią konvenciją, Svarbiausias momentas yra, kurį būtina pabrėžti, kad ES kaip e, naujas e, juridinis asmuo prisijungia prie šios konvencijos ir jo, joje dalyvaus. Mes manome, kad siekiant užtikrinti visame kontinente pagarba žmogaus teisėms. Prisijungimas prie šios konvencijos yra labai svarbus. Mes turime pabrėžti visą laiką diskutuodami su piliečiais šiuo klausimu tą faktą, kad e, ir ES viduje ši konvencija pagerins žmogaus teisų situaciją ir sustiprins jų teisės per atitinkamus mechanizmus. Aišku, reikia dar papildomai išsiaiškinti detalės, kaip šie procesai vyks, nes yra įvairių lūkesčių ir idėjų. Vakar savo posėdyje mes pabrėžėme, kad yra labai svarbu skleisti tiek komisijai, tiek valstybėms narėms informaciją apie pridėtinę šios konvencijos vertę, apie tai, kokiamis priemonėmis naudojantis jos nuostatos e, bus įgyvendinamos. Aš manau, kad e, prisijungimas prie šios e, konvencijos smarkiai prisidės prie precedentų teisės stiprinimu žmogaus e, teisų apsaugos srityje, taip pat prisidės prie bendradarbiavimo tarp teisingumo teismo ir žmogaus teisų teismo ir tarpusavėje ir su šiomis institucijomis. Aš noriu kalbėti apie teisinius ir techninius aspektus, apie, jos, apie kuriuos kalbėjo mano kolegos. Aš tik tai norėčiau pabrėžti, kad darybų eigoje Yra labai svarbu, kad techniniai, e, teisiniai ir instituciniai klausimai būtų adekvačiai išnagrinėjami. Priešingų atvejų mes įnešime tik tai daugiau sumaišties kalbėdami apie prisijungimo tikslus. Yra labai svarbu pabrėžti, kad techniniai ir teisiniai klausimai neturėtų uždėlsti prisijungimo proceso, neturėtų uždėlsti dėrybų eigos. Libė komitete visą laiką buvo pabrėžiama, kad prisijungimas prie šios konvencijos yra svarbus ne tik institucijoms, tačiau ir ES piliečiams. Mes manome, kad darybų metu kitos institucijos privalo konsultuotis su parlamentu visai, visose darybų etapuose ir taip pat noriu pabrėžti, kad yra labai svarbu turėti ir gauti adekvačią informaciją ir atitinkamas gairias, kaip naudotis šiuo instrumentu, kuomet jau galėsime naudotis. Ačiū uždėmesi, ačiū gerbiamą Kingal. Dabar pradėsime jau tikruosius e, svarstymus ir diskusijas trumpai apibendrindamas iki šiol išsakytas mintis ir aspektus, kurie buvo paminėti, noriu pasakyti, kad e, pagrindinės sąlygos buvo aptartos prieš prisijungiant, prisijungimo pasiekmes ir tarpusavio santykiai e, tarp atskirų institucijų. Dabar žodžiu teikiu profesoriui Jose Pastor e, Ridruejo iš Madrido universiteto. C'è un tasto, no? Ecco. Gracias. <coughs> Decía que es un gran privilegio participar en la audiencia. Jau minėjau, kad man didžiulė garbė dalyvauti šiuose klausimuose dėl ES prisijungimo prie Tarptautinės žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvencijos. Noriu padėkoti komitetui už kvietimą ir džiaugiuosi, kad mano tautietis Hauregi svarbu indėlį įneša į šio renginio organizavimą. Įžangai noriu pasakyti, kad žmogaus teisų apsauga yra labai svarbus dalykas ir e, Europos Sąjungai reikia žengti dar nemažai žingsnių šią kryptimį. 70 metais Teisingumo teismas yra nustatė žmogaus teisų apsaugos kriterijus ir 94 metų Maastrichto sutartyje, ES teigimo sutartyje buvo šie kriterijai dar kartą patvirtinti ir jie tapo pagrindiniais bendrijos teisės principais. Ir principais, kuriais vadovaujasi nacionalinės teisinės sistemos bei nacionalinės bei tartautinės teisės aktai, žmogaus teisų konvencija. Nepaisant šių aplinkybių, susidaro įspūdis, kad bendryjoje dar nėra pasiektas pakankamas teisinio saugumo, teisinio saugumo lygis žmogaus tai ir pagrindinių teisų apsaugos rytyje. trūkumų pastebime ne tik saugotinų teisų sąraše, tačiau ir e, atitinkamuose apibrėžimuose dėl žmogaus teisų apsaugos. mes galime numatyti įvairių būdų, kaip šios trūkumus pašalinti, sukuriant e, autonominius e, instrumentus arba vadovaujantis mm, žmogaus teisų konvencija priimta 50 metais, 79 metų kovo mėnesį taryba komisijų pateikė atitinkamus pasiūlymus o 94 metais Teisingumo teismas priėmė atitinkamą nutarimą šiuo klausimu, kuris buvo vėliau patvirtintas 96 metais ir jame buvo kalbama apie, apie tai, kad e, reikia atitinkamai pakeisti sutartis, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Europos Sąjunga įgavo teisinį statusą. Todėl jai jau e, pradėjo galioti tarptautinio žmogaus teisų teismo nutarimai. Vadovų taryboje 2009 metais Nicoje buvo patvirtinta pagrindinių teisų hartija, tačiau tai nebuvo teisiškai privalomas dokumentas, jo reikšmė vėliau veikiau buvo politinė ir moralinė. Tačiau dabar įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Nicos hartija, pagrindinių teisų hartija tapo teisiškai privaloma. 2009 metais įsigalios Lisabonos sutarčių Europos Sąjunga dabar savo rankose turi du teiškai privalomus instrumentus, kurie leidžia ginti žmogaus ir pagrindinės teisės. Yra svarbu užtikrinti pagarbą šioms teisėms, taigi galima teikti, kad ES žengia didžiulį žingsnį į priekį šioje srityje. Ir dabar galima kalbėti apie pilną arba sustiprinta žmogaus teisų apsauga. Taigi tas ilgas kelias prasidėjęs 1970 metais, 2009 metais buvo sėkmingai baigtas pasiekus geriausią įmanomą tikslą. Dabar mes e, turime šį gerą pasiūlymą ir pagal Lisabonos sutarties e, aštuntąjį papildomą protokolą būtų galima pasiūlyti keletą įdomių minčių ir papildymų tam, kad būtų galima susijęti tarpusavyje e, Luksemburgo teismo veiklą ir Strasbūro teismo atitinkamas nutartis. Ir mm, pono Haurėgi mintis taip pat buvo išsakyta šią linkme. Dabar yra labai svarbu išsiaiškinti, ar e, kam tenka daugiau, e, koks teismas yra viršesnis šiuo atveju, ar Luksemburgo, ar Strasbūro teismas ir kas nagrinėja pirminės ir antrinės teisės klausimus. Žmogaus, e, tai yra jeigu yra pažeistas žmogaus teisės, kokį teismą asmenys nukentėję privalo kreiptis. Pirmiausiai, atsakymas yra aiškus, pirmiausiai turi kreiptis e, asmenys į Luksemburgo teismą ir jeigu šio teismo nutarimai e, pareiškėjų netenkinus, tuomet jie galės kreiptis į Strasbūro teismą vėliau. pagal 35 Romos sutarčių straipsnį pirmiausiai prieš kreipiantis į Luksemburgo ir Strasbūro teismus reikia pasinaudoti visomis nacionalinėje valstybėje esančiomis teisinėmis priemonėmis. Ramono Haurėgi pasiūlyme Luksemburgo teismui e, santykėje jo su Strasbūro teismu tektų tas pats vaidmuo kaip valstybių, nacionalinių valstybių e, aukščiausiams teismams, lyginant su jų konstituciniais teismais. Kitas svarbus aspektas yra nacionalinių teisėjų kabutėse dalyvavimas bylų nagrinėjimuose Strasbūro teisme. Komet kalbama apie ieškinius valstybėms keliamus pagal Romos sutartį, tiksliau, kuomet ieškiniai teikiami Europos Sąjungai kaip mm, juridiniam asmeniui, atsižvelgiant į tam tikrus specifinius bendrijos teisės aspektus, tai teisėjas negali būti paskirtas e, pagal laikiną darbo sutartį. E, jis e, turi turėti nuolatinę darbo vietą, tam, kad savo darbe e, galėtų ir turėtų galimybės e, nuolat gilintis į situaciją, e, turėtų šiems teisėjams būti numatytos atitinkamos kompetencijos ir darbo sąlygos. Europos Sąjunga turėtų parengti kandidatų sąrašą. Teisėjų kurie tokias bylas ir tokio pobūdžio ieškinius nagrinėtų. Jeigu e, ieškinys prieš ES yra teikiamas Strasbūro teismui, tuomet pirmiausiai Europos tarybos ministrų komitetas privalo išnagrinėti arba dalyvauti šios bylos nagrinėjime dažniausiai ministrų komitetui atstovauja ambasadoriai. Jeigu būtų nustatyta, kad ES institucija pažeidė pagrindinės teisės, tuomet e, teismo atitinkamą posėdėje taip pat privalo dalyvauti ES atstovai. Taip yra siūloma rezoliucijos projekte. Noriu dar kartą pabrėžti, kad uh, ES atstovai turi dalyvauti taip pat ir ministrų tarybos posėdžiuose, kuriuose kalbama apie teismo nutarimo įgyvendinimą atitinkamoje valstybėje narėje ar, ir yra nagrinėjami e, atitinkami kiti teismo nutarties aspektai. Čia reikia įsiaiškinti, ar ES turėtų galioti tik tai 11 ir 14 protokolai, ar ir papildomi protokolai, kurie nėra teisiškai privalomi. Klausimas yra, ar ES turėtų prisijungti taip pat ir prie kitų neprivalomų protokolų pirmo 12 ir 7 bei 4. Todėl Europos Sąjunga ir jos piliečiai privalo būti suinteresuoti tuo, kad e, Europos Sąjunga kaip juridinis asmo prisijungtų prie šios konvencijos ir tinkamų protokolų prie kurių prisijungti, prie kurių neprisijungti, galima apsispręsti būtų įvairiai. Po 2010 metų birželio mėnesio, tai yra data, kuri buvo numatyta, galtinė data prisijungti Europos Sąjungą prie šios konvencijos pasibaigus šiam laikotarpiu turi būti išsiaiškinti klausimai dėl prisijungimo prie atitinkamų protokolų. Svarbu yra nustatyti prisijungimo vieningą prisijungimo dokumentą visai ES. Svarbu dėl jo susidarėti. Mes e, taip pat dar norime vieną svarbų pasiūlymą pateikti susijusius su teisinės saugumo užtikrinimu ir teisingumo teismo ateitimi. Tai yra 11 straipsnis, kuriame ypatingai kalbama apie tai, kokia yra dabartinė situacija susijusi su Romos sutartimi ir e, Taip pat minimas nes Strasbūro, teis, Strasbūro žmogaus teisų teismas šiuo metu negali išnagrinėti visų bylų, kurias jis turi išnagrinėti, darbo krūvis yra per didelis. Būtent turint omenyje, kad reikia pagerinti šio teismo darbo našumą, buvo pasiūlyti atitinkami pakeitimai, tačiau jie nėra pakankami. Galime e, tikėtis, kad tik tai darbo našumas e, padidės 20-25 procentais remiantis 2009 metų atitinkamą ataskaitą, tačiau to nepakanka. O Taip pat pasiūlyme kalbama apie tai, kad e, atitinkamam teisėjų skaičiui, kad teisėjai turi nagrinėti to, tokį patį bylų skaičių, vienodą bylų skaičių ir valstybės narės, e, taip pat ir teismas e, šią problematiką atitinkamai atsižvelgia. Interlakinėje vykusioje ministrų konferencijoje gruodžio mėnesį buvo kalbama apie šios sistemos reformas. E, e, mes galime tik tai tikėtis, kad tas reformų pasiūlymas bus naudingas, tačiau per vieną dieną mes jo, aišku, nesugebėsime gyvendinti, taigi nereikia turėti iliuzijų. Aš pradėjau kalbėti apie Teisingumo teismo esminė reforma, nereformavus Teisingumo teismo ES nesugebės pasiekti pagrindinių teisų apsaugos srityje pažangos, taip kaip numatyta Lisabonos sutartė, arba pasieks tos pažangos vėliau. Pono Haurėgi pranešime kalbama apie tai, kad ES supranta, kad Teisingumo teismas susiduria su kritinė situacija ir reikia jo darbą reformuoti. Pirmininkas, ačiū profesoriui e, Ridruecho už jo pasisakymus. E, jis e, skaitė savo mintis iš popieriaus, tai būtų gerai, jeigu mums taip pat šį dokumentą vėliau galėtų atsiųsti arba išdalinti galėtume pateikti sutrumpintą jo versiją raštu. Tikro dokumento formą dabar steiksime žodį kitiems kalbėtojams ir prašau nekalbėti ilgiau nei po 15 minučių. Ir kai jau e, praeis 14 minučių, duosiu jums e, trumpą ženklą. Ačiū, ponai Dreicho. Dabar žodis teiksiu profesoriui Papiską, kuris yra Padujos universiteto profesorius ir yra UNESCO žmogaus teisų komiteto pirmininkas. Eh, Ačiū pirmininkė, šią temą daug parašyta, tai aš tik rezimuosiu kelias mintis. Labai trumpai pristatysiu Jums mm, sisteminį požiūrį kad būtų galima suprasti šio įvykio svarbą. Po to tarsi keletą žodžių mm, apie techninės detalės, tai yra tuos aspektus, kurie jau buvo paminėti. Taigi, noriu pasakyti, kad prisijungdama prie Europos konvencijos sąjunga formaliai prisijungė prie mm, žmogaus teisių regionių sistemų, kurios jau yra pažengusios. Ir reikia pasakyti, kad mes jau esame pradėję prisijungti prie visuotinės žmogaus teisų sistemos, kadangi tapome UNESCO konvencijos dalimi dėl um, kultūros kultūrinės išraiškos įvairovės apsaugos ir propagavimo. Taip pat m, mm, dabar dalyvavome dėrybose, kad būtų prisijungta prie Junktinių tautų konvencijos dėl e, žmonių su negale teisių. Taigi, e, sąjungos atsivėrimas e, tarp tarptautinės teisės rytyje, bendrųjų teisų, žmogaus teisų rytyje jau vyksta. Tačiau reikia kalbėti apie sąjungos dalyvavimą dviejose sistemose, tiek regione, tiek visuotinėje pasaulinėje sistemoje. Aišku, kad šis dalyvavimas sustiprins vienas kitą. Uh, Tai yra sąjungos prisijungimas prie Europos konvencijos yra istorinis atvejis, kadangi mm, žmogaus teisų apsauga tikrai daug ko išloš iš to tiek regioninių, tiek pasaulinių lygmenių. Junktinių tautų, kitų tarptautinių institucijų dokumentuose panalizavę randame nuorodas į tarptautinę tarptautinę teisę, tarptautinės teisės viršenybę, kuri turi būti taikoma tarptautinėse organizacijose, ne vien tik tai e, valstybės, valstybių institucijose. Taigi, Europos Sąjunga, sakykime taip, mm, visapusiškai įdėks šį principą, paklusdama E, viršvalstybinio teismo, tai Europinio teismo jurisdikcijai. Reikia kalbėti apie dialogą ir bendradarbiavimą tarp didžiųjų m, mm, Europos institucijų, tai yra Europos tarybos ir Europos Sąjungos. Europos Sąjunga yra subjektas Fidženeris su valstybinėmis teisėmis ir todėl žmogaus teisų taikymas pagal Strasbūro žmogaus teisų teismo jurisdikcija dabar taps viršvalstybinė, viršvalstybinės sistemos e, dalis. Tai yra labai pozityvu. Turiu pasirengęs dokumentą. Aš pasistengsiu labai greitai rezumuoti savo mintis. Europos Sąjunga e, dėrybose su Europos taryba jau ateina su e, žmogaus teisų įgytim. Reikia tai pabrėžti mano dokumente. Būtent apie tai ir kalbama, apie konkrečius duomenis, elementus kalbama, tačiau reikia šiek tiek dar prisiminti ir o, e, pradžią, nuo ko prasidėjo tai gytis. Reikia prisiminti Altiero spinėlį, Ketvirtas Konstitucijos sutarties straipsnis būtent ir kalba apie tai, ką mes dabar ir skaitome modifikuotoje sutartyje ir pagrindinių teisų hartijoje. Tas susitarimas dėl prisijungimo taip pat e, turi pirmą ir antrą straipsnius, tai yra modifikuotos sutarties straipsniai pagal kuriuos ES e, laikysis žmogaus teisių. Aš interpretuočiau taip. E, Pakeistos e, sutarties antras straipsnis kalba apie konstitucinį pagrindinių teisių hartijos aspektą. Uh, ta dalis, kuri kalba apie socialinės teises, numato um, juridinės teises, apibrėžia darbuotojų teises. Čia taip pat yra ES pirminės teisės pagrindinės nuostatos ir tą būtina pabrėžti, kalbant apie prisijungimo prie konvencijos momentą. Dabar dėl sąjungos specifikos, dėl sąjungos kaip po tokios tapatybės išsaugojimo ir ES e, teisinės bazės išsaugojimo ir aštuntas protokolas labai aiškus, kad sutartis dėl sąjungos prisijungimo ir toliau turi atspindėti tai, kad būtina at, išsaugoti sąjungos specifiką ir sąjungos teisės. Taigi labai aiškiai daroma skirtumas tarp sąjungos tapatybės ir jos juri, juri, juridinės įgyties. Čia kalbama apie religinį, kultūrinį, humanistinį Europos paveldą, kurio pagrindu buvo išplėtotos visuotinės teisės, tai yra asmens neliečiamumas, demokratija, įstatymo viršenybė ir taip toliau. Visa tai yra e, sutarties preambulėje. Taip pat pagrindinių teisų hartijoje kalbama apie sąjungos dvasinį kultūrinį paveldą, bendrai išpažįstamas vertybės, e, kultūros aspektus ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra pluralizmas, kuris tampa uh, tai yra vienybė įvairovėje tas šūkis yra labai svarbiai sutelktas į humanistinės vertybės, tai yra a, žmogaus orumo gerbimą, a, visą mm, neliečiamumo aspektą, kai na, kalba apie tiek materialinius, tiek dvasinius aspektus. Tokios sąjungos tapatybės specifiškumo išsaugojimas. A, taip pat ir prisijungimo e, dokumente yra, e, įgauna priedo pavydalą, tai yra deklaracija. 2007 metais e, sąjunga tokiu būdu prisijungė prie UNESCO konvencijos dėl kultūrinės įvairovės apsaugos ir propagavimo. Ir apie tai bus užsiminta de deklaracijoje. Uh, E, tikrai šią temą labai daug literatūros išanalizavau. išanalizavau. Mm, dabar norėčiau paminėti sąjungos, e, sutartys dėl sąjungos veikimo 218 straipsnį, kur aiškiai yra apibriešta prisijungimo procedūra būtent eina kalba apie e, prisijungimo e, dokumentą, kuris turi būti sutarties, o ne protokolo pavydalo, kadangi sąjunga turi e, juridinio asmens teises ir visą tai turi būti daroma institucinių lygmenių, kuris nebūtų žemesnis nei valstybių lygmuo. 50 metų konvencijoje, ko mes nerandame, aktą randame čia, tai yra pagrindinė teisė numatytos nuostos dėl tarp žmogaus teisų visotiškumo. Mes tai randame įvairiose hartijose ir Amerikos ir Arabų hartijoje ir taip toliau. Pagrindinės teisės yra įtvirtintos pirminės teisės te, aktuose prisijungimas prie konvencijos nebus automat ir jos protokolų nebus automatiškas. Reikia aiškiai daryti skirtumą tarp konvencijos ir protokolų, protokolų, kurie buvo visų valstybių narių ratifikuoti ir kurie ne visų valstybių narių ratifikuoti. Galime svarstyti galimybę, kad bus keli variantai. Sąjunga, jeigu kalbame apie um, žmogaus teisų teismą. Uh, vienas iš variantų būtų, kad labai išauks uh, darbo apimtis. Ir teisėjai turės prisidėti prie teismo beros jurisprudencijos plėtojimo, atsižvelgiant į sąjungos kultūrinę specifiką. Tai yra civilinių, politinių, um, kultūrinių um, uh, ES išpa, ginamų teisų specifika. Taip pat ES atitinkamai turės būti atstovaujama ir teisme, ir kitose struktūrose, Europos tarybos organiz... struktūrose, organuose, tai ir ministrų komitete. Čia taip pat ir parlamentinėje asamblėje parlam, Europos parlamento delegacija turės dalyvauti ir taip toliau. Toliau, nejurisdikcinės procedūros. Ombudsmenai, e, žmogaus teisių, kitos struktūros protokoluose turės būti numatyti, gar, numatytos garantijos prevencinė, ir prevencinės priemonės. Uh, kad nebūtų um, kliūčių dirbti Strasbūro teismo ir Luksemburgo teismo, kad jie nekliudytų vienas kitam. Dėkoju, ponė Papiska, už tai, kad jūs taip aiškiai pristatėte savo temą ir kad jūs laikėtės laiko limito. Dabar, jeigu jums atrodo tikslinga, mes galėtume trumpai panagrinėti pranešimus, taigi skelbiu klausimų raundą. Turime 15 minučių diskusijai. Manau, kad ponas Mendes Deviga norėtų pasisakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti profesoriui Ritruecho ir e, profesoriui Papiska, nes iš tiesų jų pranešimai buvo labai svarbus ir reikšmingi ir yra labai svarbu, kad žmonės e, ekspertai galėtų mums padėti ir jie savo žiniomis praturtina mūsų pranešimus. Jie padeda mums spręsti tas problemas, kurios yra susijusios su ES prisijungimu prie konvencijos. Jau daugelį metų tai buvo mūsų parlamento siekis, tai, kad ES prisijungtų prie šios konvencijos. Ir aš žinau, kad profesorius Žakė labai daug nuveikė pagrindinių teisų hartijos labui. Todėl norėčiau dabar pakalbėti apie tai, apie ką kalbėjo profesorius Pastor. Uh, E, apie kritinę Europos e, Sąjungos teisingumo teismo situaciją. Europos Sąjungos prisijungimas prie žmogaus teisų konvencijos galbūt būtų galimybė kažkaip išspręsti tą problemą. Tačiau norėčiau paklausti, kaip tą situaciją būtų galima spręsti, ką turėtų daryti ES, kaip ji turėtų elgtis. Būtų gerai, Jei galėtumėte šiek tiek giliau panagrinėti šį klausimą. Devintame dešimtmetė aš pats buvau Europos tarybos narys e, ir buvo nuveikta tikrai daug. Todėl norėčiau su jumis panagrinėti šį klausimą. Pone Meseršmit, jums žodis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau, norėčiau užduoti klausimą. Ar iš tiesų yra būtina, kad ES prisijungtų prie Europos žmogaus teisų konvencijos, nes žmogaus teisų teismas nagrinėja tik labai konkrečias bylas. E, jis nenagrinėja tokių hipotetinių klausimų. O jeigu mes, o kai mes ES kūrėme teisės aktus, tai turėtų e, taip pat atsispindėti nacionalinėje teisėje ir dažniausiai įvairūs teisiniai sprendimai būtent būna e, valstybių narių kompetencija. E, Daugelis e, valstybių narių ES kaip tik ir yra e, žmogaus teisų konvencijos nariai, tai ar yra būtina įstoti ES e, prisijungti prie šios konvencijos? nes e, mes žinome, kad direktyvos yra įgyvendinamos e, nacionaliniu lygmeniu, tai galbūt jie, e, ta, tas nacionalinis lygmo, tai yra tos valstybės narės ir yra tas partneris, į kurį reiktų kreiptis, tai gal ir nereikia ES prisijungti prie konvencijos. Ponui Horegi suteikiama žodis. Man atrodo, ponia Papiska, aš supratau, kad e, apie ką jūs kalbėjote, kad jūs kalbėjote apie Europos parlamento vaidmenį Europos tarybos parlamentinėje asamblėje. E, žinome, kad ES jau yra ten atstovaujama, yra papildoma ES delegacija ir mes dabar e, kalbame apie jos, jos teises parlamentinėje asamblėje. Taip, iš tiesų e, esminis klausimas yra e, skiriant teisėjus, kas norėtų vykdyti tą veiklą. Tačiau e, iš tiesų parlamentinė asamblėje mums nebūtina turėti savo atstovų. Ar galėtumėte tai pakomentuoti? Toliau ponas Daf. Uh, who... Pirmininkė, noriu padėkoti visiems, kurie pasisakė. Man atrodo, diskusijos bus itin įdomios šiandien. Turime nepamiršti, kad sprendimas prisijungti ar pabandyti prisijungti prie Europos žmogaus teisų konvencijos yra quid pro quo. Už sprendimą nuspręsti, kad už sprendimą, kad hartija būtų privaloma tie, kas dirbome e, konvente, kuris rengia Hartiją ir ES sutartis, prisimename kai kurių e, valstybių, taip pat ir tos, kurie aš geriausiai pažįstu, jautrę poziciją tuo klausimu, kad pagrindinių teisių Hartija turėtų būti privaloma pobūdžio. Sutartyje kad ir kaip būtų keista, pasakyta, kad e, sąjunga turi prisijungti. Tarsi tai jau būtų sudarytas sandėris. Tačiau labai uh, kvailai, aš atsiprašau, kad tokia buvo padaryta nuolaida po to, kai 2004 metais prancūzai ir olandai atmetė tuometinę sutartį. Uh, buvo priimtas sprendimas, kad e, buvo numatyta, kad sprendimas turi būti priimtas vieningai ir parlamentui davus sutikimą. Tikiuosi, kad analizuodami šį klausimą mes taip pat stengsimės suburti platų konsensusą valstybėse narėse ir taryboje šio klausimu. Man būtų įdomu išgirsti šiandien čia dalyvaujančių specialistų nuomonę, ar jų nuomonė čia gali būti kontroversiškų klausimų tarp kai kurių valstybių narių, kurios stengtųsi apsunkinti e, sprendimo prieimimą dėl prisijungimo. Antra Labai norėčiau išgirsti e, vertinimą, ar galime būti tikri, jog hartijos galę ir kokybę galima užtikrinti ir išsaugoti, taip pat ir pris, jeigu mes prisijungsime prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Dabar dėl ministrų komiteto. ar mes nusprendžiame suta ir sutarėme, kad, kad tai yra komisija, kuri turėtų mus atstovauti tame komitete. Man atrodo, šį klausimą turi išsiaiškinti parlamentas. Ačiū. Vorrei aggiungere anch'io una questione che. Aš taip pat norėčiau užduoti klausimą. Manau, kad tas klausimas yra lygiai gretus tam, ką mes ką tik girdėjome, tačiau aš e, po to, ką išklausėme, norėčiau iškelti šį klausimą ir norėčiau, kad ir kiti ekspertai paskui pasakytų savo nuomonę. Taigi mano klausimas yra susijęs su Lisabono sutartė šeštojų straipsnių. Ten yra sakoma, kad prisijungimas prie konvencijos nepa, nepakeis ES kompetencijos. Ką tai reiškia? E, tai yra, su, kokiam, su kokiais apribojimais mes e, susidurėme, juk iš tiesų e, tai yra nedidelis skirtumas, tai nedaug skiriasi nuo pagrindinių žmogaus teisų hartijos. Taigi, mes dabar kalbame apie prisijungimą prie žmogaus teisų konvencijos ir aš norėčiau paklausti, ar yra atitinkamų e, pagrindinių teisų hartijos naudojimo apribojimų norėčiau, kad pirmiausia atsakytų abu e, pranešėjai. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, pakomentuosiu klausimą dėl žmogaus teisų teismo situacijos. Buvo pasakyta, kad tai yra kritinė situacija. Aš to nenorėjau pasakyti. Taip yra sakoma metinėje ataskaitoje. Klausimas, ar ta situacija pasikeis, kai ES prisijungs ir ar Europos Sąjunga, ir kai Europos Sąjunga taps konvencijos sutarties šalimi. Aš manau, kad yra būtina, kad žmogaus teisų teismas būtų reformuotas ir tai yra politinės valios klausimas. Aišku, yra tam tikrų techninių klausimų, tačiau e, ar tai įvyks ar ne, tai priklauso nuo politinės valios. Ir manau, kad iš ES pusės e, tikrai yra tas politinis noras ir manau, kad tai yra didžiulė pagalba. Tačiau iš tiesų ne visose valstybėse yra ta politinė valia. Jeigu mes pagalvosime apie Rusiją, tai aišku, čia net nereikia apie tai dabar plačiai diskutuoti Tačiau įsigaliojus 14 protokolui mes pamatėme, kad tai yra iš tiesų politinis klausimas ir manau, kad panašios problemos gali vėl iškilti, jeigu mes pradėsime kalbėti apie žmogaus teisų teismo reformą. Uh, esu įsitikinęs, kad ES ta politinė valia egzistuoja tiek vykdant dėrybas, tiek vėliau ratifikuojant, ji bus taip pat pastebima. Tačiau esminis klausimas yra, ar ES prisijungimas yra būtinas, ar jo reikia. Ta daugelis iš jūsų uždavė tą klausimą, taip pat to klausė ir daugelis ES piliečių. Uh, Atsakymas galbūt būtų nebūtinai, nes ES turi pagrindinių teisių hartiją ir jie remiasi ES teismai, taigi čia taip pat yra užtikrintas pakankamas teisinis saugumas, kalbant apie žmogaus teisų apsaugą, tačiau e, prisijungus ES prie e, Romos konvencijos ta apsauga dar sustiprėjo ir čia taip pat svarbu vaidmenį vaidina e, Teisingumo teismo e, jurisdikcija, tačiau prisijungimas prie Europos žmogaus teisų konvencijos būtų dar vienas toksai žingsnis, kuris dar labiau sustiprintų tą teisinį saugumą ir manau, kad tai galėtų būti viena priežastis, dėl ko būtų galima džiaugtis tuo prisijungimu. Taigi tiek būtų mano komentarų. Ačiū. Si. Et donc, euh, adhésion nécessaire. Euh. Ačiū. E, prisijungimas, reikalingas ar ne. ES kaip po tokia yra tokia sistema, kuri, sakykime, sprendžia savo viduje dėl garantijų, bet taip pat ir dėl garantijų kaip viršvalstybinė struktūra. Visuomet eina kalba apie įstatymą įstatymo viršienybė tarptautinėje sistemoje. Ir man atrodo, tai ir labai svarbu prisijungimas prie konvencijos, bet kokiu atveju sustiprina žmogaus teisų mm, gynimą ir tokiu būdu ir piliečių teisų gynimą. Aš sakyčiau, kad čia eina kalba apie tobulinimo veiksmus, tai yra juridinės ir politinės sistemos tobulinimą šeštas straipsnis sutarties, na, nekeičiam, nekeičiamos e, sąjungos kompetencijos. Priešingai jos būtų praturtintos žmogaus teisų srityje, pavyzdžiui, um, apimant socialinės ir ekonominės teises. Hartijoje yra tikrai pakankamai e, juridinės galios ir tai Sąjungos teisingumo teismas taip pat jau turi savo kompetencijos socialinės ekonominės teises. Uh, kas nėra Strasbūro teismo galioje, tai yra, sakykime, tokia specifinė sąjungos kompetencija šioje srityje. Dabar dėl mm, dalyvavimo mm, parlamentinėje asamblėje Europos tarybos skirtingai nei, tarkim, es teisėjas mm, Strasbūro teisme, ten jau būtų jūrė čia, viskas aišku, čia būtų kitaip, čia būtų ad hoc, aišku, atstovavimas, nes teisėjui būtų rinkimas ir taip toliau, ir ten būtų atitinkama kita procedūra, čia būtų ad hoc delegacija. Aš mm, žiūrėčiau ne taip, kad čia reiktų supaprasinti ar kažką, tai čia aš kalbu apie tarptautinių santykių sistemą. Uh, Ir aišku, reikia kaip galima glaudesnių santykių visose srityse, o ypač kai eina kalba apie žmogaus teises ar tarptautinį demokratijos užtikrinimą. Tai itin svarbu. Tai ES prisijungusi prie mm, konvencijos atitinkamai, aišku, reikia numatyti tuos dalykus lygiai taip pat kaip ir dėl teismo darbo. Dėl ES piliečių, reikia užtikrinti, kad ES padėtų Europos tarybai tiek žmogiškais ištekliais, tiek materialiniais ištekliais. Šia tai yra vardan mūsų piliečių ir aišku, kad tą reikėtų aiškiai pasakyti ir kuo anksčiau, tuo geriau. Ačiū pirmininkė. Eh, Ačiū, pereikime prie antrosios mūsų klausimų dalies, kuri truks iki 11 valandos. Joje dalyvauja Norbert Paul Engel iš e, Europos pagrindinių teisių žurnalo, jis yra jos leidėjas, taip pat Jean-Paul Jacquet ir Olivier de Schutter iš Liovino universiteto. Pirmam žodžiu teikiu ponui Engeliu. Pone pirmininkė, ačiū už kvietimą noriu pasakyti, kad e, man tenka didžiulė garbė kalbėti kartu su tokiais žinomais mokslininkais ir sakyti savo nuomonę. Aš nesu profesorius, esu tik tai garbės daktaras. Vieno, vien, dirbu viename teisės politikos žurnale. Prieš pradėdamas kalbėti apie administracinę Europos žmogaus teisų teismo nepriklausomybę norėčiau tarti keletą žodžių apie tai, kokią naudą ES išvelgiu prisijungime prie Europos e, žmogaus teisų konvencijos. Aš nekalbu apie įstojimą į Europos tarybą, tačiau apie sutartį, kuri neskirsto žmonių jokias hierarchinės struktūras, taiko žmogaus teisų apsaugą, žmogaus teisų ir laisvių apsaugą visose valstybės narėse visiems vienodai. Todėl čia negalime naudotis kišimosi į kitų valstybių vidaus reikalus argumentu. Europos Sąjunga tokiu būdu padidinti savo demokratinį legitimumą. 52 pagrindinių teisų hartijos straipsnis teigia, tai ir atkreipia dėmesį į Europos žmogaus teisų konvencijoje galiojančius e, standartus ir kriterijus. Jeigu esu neteisus, Žampol Žakė mane pataisys. Žmogaus teisų hartijos priedė kalbam apie tai, kad šiame straipsnėje manoma ne tik e, konvencija, tačiau taip pat ir žmogaus teisų teismo nutarimai. Todėl dabar bent jau argumentiniu paužiūriu ES per žmogaus teisų hartiją yra tiesiogiai priklausoma arba save susijusi su Strasbūro teismo nutarimais. Galima tačiau pateikti Bosforo bylos nutarimą, apie kurį šiandien kalbėsime, kuris patvirtina, kad ES yra netiesiogiai susijusi su Strasbūro teismo sprendimais. Teismas teigia, kad neatsijims savo nutarimo tol, kol e, Luksemburgo teismo jurisdikcija nepradės taikyti tam tikrų standartų žmogaus teisėms savo nutarimuose. Teigia, kad e, visą laiką galima paneigti Strasbūro ir Luksemburgo teismų nutarimų vienodą svorį, jeigu Strasbūro teismas to pageidautų. Na, dabar pradėsiu kalbėti tuo klausimu kurio ir buvau paprašytas pasisakyti dėl e, žmogaus teisų teismo administracinės nepriklausomybės tiek personalo samdymo, tiek e, finansinės nepriklausomybės prasme, biudžetinės nepriklausomybės. Aš siūlyčiau į jūsų rezoliuciją kaip sąlygą prisijungimui numatyti tam tikrą straipsnį, kuris leistų Europos tarybai nedaryti jokių kliūčių. Pašalinti e, tam e, tikras klaidas e, administracinėme valdyme, kurios pasteikė iki šiol. Europos tarybos atsakingasis sekretorius nuo 98 metų, kuomet pradėjo veikti žmogaus teisų teismas, traktuoja personalo kaip tam tikros įtakos, galimybės daryti įtaką, personalo klausimą kaip galimybę daryti tam tikrą politinį įtaką. Pavyzdžiui, tam tikri postai teismo kanceliarijoje nebuvo užpildyti, nes atsakingasis sekretorius norėjo primesti teismui savo tam tikrus pasiūlymus dėl personalo samdymo. Dabartinė Vokietijos teisingumo ministrė Laudhäuser e, Schnarrenberger yra savo laiku iškėlusi šį klausimą ir gavo pakankamai samo atsakymą iš atsakingojo sekretoriaus. Stacija yra tokia, kad teisėjai neturi teisės laisvai pasirinkti netgi savo sekretorių, jos jiems yra priskiriamos iš administracijos teismo, tam tikrą prasme tą daro asmeniškai atsakingasis sekretorius. Mes puikiai žinome, kad siekiant veiksmingo darbo reikia sukurti bent jau minimalę teigiamą darbo aplinką. Įsivaizduokite, kad jūs dabar sėdėtumėte savo kabinete ir visą laiką už jūsų nugarų, duris už jūsų nugaros būtų atviros. Taip aš įsivaizduoju dabartinį darbą žmogaus teisų teisme. Europos tarybos atsakingasis sekretorius yra politinis pareigūnas, kuris e, yra renkamas ministrų tarybos ir jis e, veikiausiai turi prisižadėti e, išdalinti tam tikrus pažadus tam, kad užsitikrintų politinę paramą iš atskirų valstybių. Tokia politiškai tokia didelė politinė įtaka turinčio pareigūno įtaka teismo darbui, mano galva, yra nepriimtina, nes Vokietijoje Konstitucinis teismas ir Austrija Konstitucinis teismas yra prieėmę atitinkamus sprendimus, kurie užtikrina teismų administracinė, e, savo šalyje veikiančių teismų administracinė finansinė nepriklausomybė, todėl aš negaliu įsivaizduoti ir tas jau buvo padaryta penktajame, šeštajame dešimtmetyje Vokietijoje, Austrijoje. E, aš negaliu įsivaizduoti, kad tokia situacija Strasbūro teisme dar galioja. Todėl mes privalome užtikrinti žmogaus teisų teismo administracinę finansinę priklausomybę. Mes čia turime reikalą ne su tam tikromis klaidomis dėl pačios konvencijos, o su e, klaidingais procesais, kurie vyksta ir kurie prieštarauja netgi konvencijos nuostatoms. Prisiminkime prieš istoriją. 49-50 metais, kuomet buvo rengiama konvencija, narės daugmaž e, įsivaizdavo, kaip turėtų būti teismo keliu užtikrinamas žmogaus teisų, užtikrinama žmogaus teisų apsauga, tačiau valstybės nenumatė Iš pradžių dar, kad turėtų būti e, steigiamas teismas, buvo pirmiausia įsteigta komisija, kuri turėjo nagrinėti žmogaus teisų pažeidimo klausimus, kuri rengdavo atitinkamas ataskaitas, kurios nebuvo viešos ir tos ataskaitos buvo perdodamas arba ministrų komitetui, tai yra nuolatiniams atstovams. Ir tas komitetas tuomet jau primdavo galtinį sprendimą dėl žmogaus teisų pažeidimo arba nepažeidimo atveju. Teismas, kuris buvo įsteigtas vėliau, čia per pirmosius savo gyvavimo metus atsižvelgiant į bylų skaičių vaidina tik šaltinį vaidmenį. Į teismą buvo galima kreiptis tik tai tuo atveju, jeigu tą darydavo komisija arba atitinkama valstybė. Tai reiškia, kad komisija iš pradžių turėjo žymiai daugiau personalo nei teismas ir 307 senosios redakcijos straipsnėje konvencijoje buvo parašyta, kad sekretariato darbuotojus paskiria Europos tarybos generalinis arba atsakingasis sekretorius. Tai reiškia, kad generalinis sekretorius praktiškai galėjo laisvai paskirti komisijos personalą. Teismo atveju tokios nuostatos niekur nebuvo įrašyta ir generalinis sekretorius nėra teismo kancleris ir jisai neturi tokios teisės skirti personalo. Todėl aš manau, kad jeigu Europos parlamentas mandagiai savaime suprantama Europos tarybos ministrų komitetui ir generaliniam sekretoriui aiškiai pareikštų, kad ratifikuos e, ES prisijungimo prie šios konvencijos tik tuo atveju, jeigu žmogaus teisų teismas gautų tarptautinės teisės e, kontekste kaip savaime suprantamą dalyką traktuojama savo nepriklausomybę personalo ir finansavimo atžvilgių. Ir ši nepriklausomybė gali būti užtikrinta per savaitę raštų susitarus tarpusavyje institucijoms, atitinkamo susitarimo pavyzdžių yra daugiau negu reikia, galėčiau jums jų pasiūlyti dėl biudžetinės autonomijos, finansinės nepriklausomybės. Tarptautiniuose teismuose yra įprasta, kad jie patys parengia savo biudžeto projektus ir tie biudžeto projektai, nesikišant kitų institucijų administracijoms, yra pateikiami tvirtinančiai institucijai, Strasbūrė tai yra ministrų taryba ir niekas kitas, taip pat ir e, ministrų tarybos generalinis sekretorius negali keisti biudžeto sandaros projekto, negaudamas tvirtinačios institucijos, tai yra ministrų komiteto pritarimo. Aš nesakau, kad Teisingumo teismas turi gauti bet kokį norimą biudžetą. Aš tik <clears throat> pasisakau už tai, kad atitinkamus sprendimus priimtų kompetitingos institucijos. Prisimenu, kaip prieš metus Europos parlamentas suabejojo dėl to, ar Luksemburgo teismo pagėdavimai numatyti finans, papildomą finansavimą vertėjams arba teisininkams lingvistams ir Teisingumo teismas Europos parlamentui, po to, kai buvo išreikšta ši abejonė, pateikė pakankamai aiškius argumentus e, apie priežastis, e, dėl kurių reikalinga įsteigti ir numatyti 60 naujų darbo vietų vertėjams ir teisininkams, lingvistams ir atitinkamai po to gavo parlamento pritarimą. Pabaigai noriu pasakyti štai ką. 98 metais Europos taryba e, prieimė neįsivaizduojamą nutarimą dėl e, žmogaus teisų teismo kuriame buvo numatyta dešimčia mėnesių sumažinti teisėjų atlyginimą, jeigu jie de, e, tris dienas serga, jeigu tris mėnesius serga, tuomet 50 procentų sumažinti atlyginimą, o jeigu šešis mėnesius serga, tai 100 procentų sumažinti. Ir tokia tvarka taikoma ir dabar naujiems teisėjams, kurie pradeda darbą žmogaus teisų teisme, yra pakeistos pensijų apskaičiavimo taisyklės. Galime pastebėti tam, tikrą, e, tam tikrus teigiamus poslinkius žmogaus teisų teismo e, statuso pasikeitime teismui teismo nepriklausomybė pamažu didėja, tai aš galiu pasakyti, kad durys truputėlį prasivėrusios yra dabar šiuo metu ir Europos parlamentas turėtų pasinaudoti dabartinę galimybę, dabartinę situaciją tam, kad užtikrintų visišką žmogaus teisų teismo nepriklausomybę, kuri yra būtina prielaida tam, kad e, teisingumo teismas galėtų uh, priimti iš tikrųjų nepriklausomus sprendimus ir tam dabar atsirado tokia galimybė. Europos parlamentas turėtų jie pasinaudoti. Pirmininkas, ačiū labai už jūsų uh, konkretų uh, pasisakymą, nurodantį konkrečias galimybės ir naudą, kuri, kurią uh, gaus ES piliečiai iš prisijungimo prie šios konvencijos. Dabar norėčiau paprašyti profesorių Žampol Žakė pasisakyti. Jis yra Strasbūro universiteto profesorius. Prašau Jums teikiamas žodis. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pirmą atsakyti į tą klausimą, kurį Jūs iškėlėte kodėl prisijungimas nepakeičia sąjungos kompetencijų ir ką tai reiškia. Čia tai reiškia, aš iš karto paimsiu pavyzdį, kad tai, kad ES privalo paisyti religijos laisvių, tai nereiškia, kad ji turi teisę priimti direktyvą ar reglamentą dėl religinių laisvių tai, kad turi būti gerbiamas pagrindinė žmogaus teisės, tai nereiškia, kad ES turi teisę priimti teisės aktų žmogaus teisų srityje. Tai tik tai tiek, nieko daugiau. ES vykdo tik tai tuos įgaliojimus, kuriuos jai suteikė sutartis ir nedaugiau, bet aišku, laiky, gerbdama pagrindinės teisės. Dėl dėl prisijungimo prie konvencijos. Kodėl tai reikia padaryti? Todėl, kad mm, yra ta visai lė teisės aktų, e, aš turėčiau galvoje bendrijos teisės aktus, e, dėl kurių priima mm, sprendimus teisingumo teismas, bet to yra daug įvairių klausimų susijusių su bendrijos teisė Ir čia sąjungos teismas priima sprendimus, o nacionaliniai teismai. Taigi e, yra teisės aktai, kurie, bendrijos teisės aktai, kur e, kompetencija tenka bendrijos teismui. Dabar, kiti kalbėtojai sakė, ką duos tas prisijungimas. ES ir taip taiko konvenciją bendrasis teisės principas pagal šeštą straipsnį, yra minimalus standartai pagal hartę. Taigi, ką duos prisijungimas prie konvencijos? Ir čia reikia aiškiai pasakyti ir aiškiai tuo apsiriboti. Kad uh, fiziniai asmenys įgauna teisę apskūsti bendrijos teisės aktus ir tai kontroliuos išorės e, struktūra, tai yra e, Europos žmogaus teisų teismas. Ir valstybės narės paklūsta ES paklūsta išoriniai struktūrai, jos sprendimams. Štai ką duoda šis prisijungimas. Dabar toliau sutartis komisijai suteikia monopolį atstovauti ES išorės e, e, klausimuose. Ir jeigu yra kažkokies darybos, tai pagal mandatą valstybės narės prisijungia prie tų dėrybų, tačiau valstybės narės negali savo ruoštų išsakyti savo pozicijos. Tai yra tarptautinių sutarčių sudarimo specifika. Uh, Mano manimu, dėrybos turi apsiriboti e, grinai tuom, kas absoliučiai būtina dėl to, ar reikia kažkokių tai fantastiškų deklaracijų dėl, ko, pagrind, dėl žmogaus teisų gynimo ir taip toliau, reikia kažką dar pridurti prie konvencijos. Ne. Yra, aišku, valstybių narių, kurias galbūt reikia įtikinti, jeigu norime, kad konvencija gyvotų dar šimtmetį. Uh, Gerai, aš manau, kad visų reikia žengti pačiu tiesiausių kelių ir nieko nepridurinėti prie tos konvencijos, nes po to tiesiog įstriksime tų skirtingumų pelkėje. Toliau dėl prisijungimo. Kam tai taikoma? Aš trumpai užsiminsiu kalbame apie bendrą užneštaugumo politiką, ar tai yra ne visiškai Europos teisingumo teismo apim, apimamas rytis, tačiau Europos žmogaus teisų teismas turės galimybę visą šią rytį apimti. Toliau prie kokių protokolų sąjunga prisijungs. Aišku, kad prie tų kurias, prie kurių prisijungusios valstybės narės ir tik prie tų. Todėl, kodėl? Tai, todėl, kad ES turi atskirą e, juridinį asmenį. Ir jeigu sąjunga prisijungia prie protokolo, tai tas protokolas yra taikomas tik tai sąjungoje, o ne griežtai valstybėse narėse. Tai jeigu um, kar, Jungtinė karalystė yra neratifikavusi kažkurio konkretaus protokolo, tai reiškia, kad sąjungos prisijungimas prie to protokolo taip pat nereikš, kad grinai nacionalinio požiūrio tašku e, Junktinė karalystė bus, pris, būtų prisijungusi prie to protokolo. Dėl pagrindinių teisių gerbimo aš e, labai sveikinu pranešėjo darbą, jis tikrai ypatingai e, geras. Dabar dėl e, mirties bausmės netaikymo protokolo jis neįtrauktas, bet ar reikia jį ratifikuoti ar ne, pažiūrėkime į JAV situaciją. Yra punktas, pagal kurį jeigu kažkam tai grėstų mirties bausmės pritaikymas JAV, tai jis, tas asmuo negali būti išduodamas JAV. Štai ką reiškia toks protokolas. Kad čia nebūtų jokios pain, painiavos, reikia aiškiai pasakyti. Tam, kad turėtų, yra vienas dalykas, turėti kompetenciją priimti kažkokius tai sprendimus tam tikroje srityje ir kitas dalykas turėti prievolę kažką tai daryti ar nedaryti toje srityje. Pavyzdžiui, dėl, uh, tarkim, dėl gyvulių. Uh, skerdimo sąlygų. Ar čia eina kalba, ar apie religijos laisvę? Jeigu, mes, jeigu būtų priimtas kažkoks sprendimas e, iš ES pusės, tai jau būtų religinių laisvių pažeidimas. Uh, Kaip kolega Antonijo pasakė, būtent kalb, jeigu eina kalba apie prisijungimą prie protokolų, tai turi būti prisijungiama tik prie tų protokolų, kurie garantuoja teises, kurias gina Hartija. Na, pris, dėl šio prisijungimo vėl išiškėja visos blogosios tendencijos, kurios jau anksčiau buvo aiškiai matomos, dabar dėl tos techniko, to, ta technika vėl pri, primena mums visas tas e, priešiškas technikas, kurios buvo naudojamos, kuomet vajo kalba apie hartijos taikymą. E, dėl teismo Tai gerai, tada ir gal ir Vokietija gali e, net, netaikyti pagrindinės teisės e, pagrindinio įsta, savo pagrindinio įstatymo, nepaklusti teismui. Tačiau visos valstybės privalo tai padaryti. Europos žmogaus teisų teismas aiškiai e, rodo, kokia yra praktika galima parduoti uh, tiek visas valstybės narės, tiek kiekvieną valstybę narę konkrečiai, individualiai, um, paduoti į teismą, apskūsti jų veiksmus, kai eina kalba apie teisės aktų taikymą. Toliau Nereikia, aišku, kad Strasbūras prestų, kokios yra Briuselio kompetencijos tam tikrą prasme. Tai jau yra vidiniai reikalai. Pagrindinė šios ryties mm, pagrind, nuostatos pagrindinis principas. Tai yra suteikti galimybę piliečiui apskūsti uh, ES arba valstybę narę, kuomet ES ar valstybė narė pažeidžia jo teises be jokių kliūčių. Jeigu um, asmuo galvoja, kad ES ar valstybė narė pažeidė jo teises, be jokių kliūčių jis gali kreiptis į teismą. Reikia iš, išvengti Bosforo sistemos, kuomet Airija buvo užsipulta dėl ES teisės aktų. Ir tuomet Airija turėjo ginti ES. Bet kurgi čia tada um, šalių lygybės principas? nuteisimas yra solidarus ir sąjunga ir valstybė narė nuteisiama. Ir po to, jeigu kažkuri šalis yra nepatenkinta, to aišku, tuomet yra kreipiamas į Luksemburgą. Dar viena rimta problema tai yra teismo monopolis interpretuoti teisės aktus. Teismas turi monopolį teisin, e, aiškinti sąjungos teisę. Tai dabar sakoma, kad ir Strasbūras turės galimybę interpretuoti ES teisę. Mm, aš manau, iš principo ir žmogaus teisų teismas nekarta tai pasakė, jis neinterpretuoja, neaiškina nacionalinių teisės aktų, taigi neinterpretuos ir ES teisės. Tai yra paprastas faktas. Teismas tik tai a, žiūrės, koks yra teisės aktas ir jį tiesiogiai vertins. Nes jeigu teismas pas kažką interpretuotų, tai tuo met iškiltų tokia problema, kad kažkokia valstybė narė galėtų pareikšti, kad štai, bet tai buvo neteisingai interpretuoti mūsų įstatymai ir už tai mus dabar nuteisė. Uh, jeigu nėra galimybės asmeniui tiesiogiai kreiptis į Luksemburgą, tai aišku, kad tuo met asmuo turi teisę tiesiogiai kreiptis į Strasbūrą. Jeigu jis kreipiasi į nacionalinę jurisdikciją, man atrodo, čia sistema yra paprasta, jeigu eina kalba apie mm, teisę, bendrijos, atitikimą bendrijos teisėjai ar ko, Europos konvencijai, aišku, turi būti, nu, aišku, ar tai, kad jis visų pirma, tas asmo turi kreiptis į Luksemburgą, nes visų pirma eina kalba apie ES teisės taikymą. Jeigu jis nesikreipia į Luksemburgo, tiesiai kreipiasi į Strasbūrą, jos skundas nepriimamas, nes, visų, nes jis neišnaudoja dar visų savo teisų gynimo priemonius. Visų pirma, turi kreiptis į Luksemburgą, kuomet eina kalba apie bendrijos teisės akto taikymą ar atitikimą jam. Tačiau taip nėra visais atvejais. Jeigu teisėjas netenkina uh, ieškinio, uh, jis nepažeidžia teisės į teisingą teismą. Strasbūrė. Čia yra įvairių elementų, kai na, kalba apie Strasbūro jurisprudenciją, ar teismas e, analizuos e, bylos esmę, ar jis pasakys, kad štai nebuvo gerbta e, teisė į teisingą teismą, kadangi nebuvo panaudota kažkuri tai teisės gynimo priemonė. dėl trečiųjų šalių galimybės kreiptis į teismą. Čia trumpai paminėsiu, kad Rusija ratifikavo 14 protokolą. Taigi, e, prisijungimas gali turėti pasiekmių ES. Manau, kad čia reikia viską išlaikyti paprast, kad viskas būtų paprasta. Nereikia uh, visko dar lab, sistemos sudėti dar sudėtingesnės, kad jeigu norite, kad e, bylos truktų 20 metų ir kainuotų milžiniškus pinigus, tai aišku, tada reikia numatyti, kad reikia į Luksemburgą kreiptis, po to tas, po viso proceso į Strasbūrą ir taip toliau. Asmeniui turi būti palikta teisė laisvai nuspręsti, ar jis kreipsis tiesiai į Strasbūrą ar ne. ES teisėjas dalyvautų teismo darbe, komisija dirbtų ministrų komitete. Ir savo dokumente aš pasakiau, kad yra aišku atitinkami sprendimai, kai būtų galima užkirsti kelią neigiamam kai kurių valstybių narių požiūriui prisijungimo klausimų būtent prisijungus ES prie konvencijos būtų ginamos tos teisės, kurios mm, buvo pažeistos. Pavyzdžiui, jeigu jeigu, tarkim, seniau asmo galėjo kreiptis dėl kažkokių jo teisų pažeidimo į Strasbūrą, kadangi dabar jis tokios galimybės neturėjo, nes ši kažkurio tai metu kompetencija, pavyzdžiui, žemės ūkio srityje buvo perduota Europos Sąjungai, tai dabar prisijungus prie konvencijos asmo vėl turės galimybę kreiptis į Strasbūrą, kadangi bus atstatyta ta kažkada tai pradingusi teisė. Dėkoju. Toliau trečiasis kalbėtojas yra ponas Olivier Dešuter. Jis yra e, Laurent Deleuneuf universiteto profesorius. Ačiū pirmininkė, klausytis e, kolegos Žako visada yra o, labai įdomu, bet aišku, labai sunku po jo kalbėti. E, stengsiuos nekartoti to, ką jis pasakė, aš tik tai keturis dalykus išsakysiu, tai plačiau jie aptarti tuose dokumentuose, dokumentuose kuriuos jums vakar išplatino komisijos tarnybos. Ir dabar trumpai apie tą autonomijos principą mm, pagal kurį veiks teismas, kuris dabar grindžiamas 19, sutarties 19 straipsnių ir 304 ES funkcionavimo sutarties straipsnių. Čia kalbama apie tai, kad ES teisės aktų aiškinimas uh, turi būti Europos teisingumo teismo monopolis, išskirtinė kompetencija. Man atrodo, kad iš to mm, išplaukia dvi išvados. Iš, išvados. Visų pirma, kad Europos žmogaus teisų teismas neturi spręsti valstybių narių ir sąjungos kompetencijų ribų. Uh, valstybės narės ir sąjunga pačios turi nuspręsti, kaip jos dalyjasi kompetencijomis, aišku, teisingum, ES teisingumo teismui prižiūrint. Kalbant apie tam tikrus legitimus būkštavimus dėl to, uh, kad e, tai, kad bus paklūstama žmogaus teisų teismui, kils problema dėl kompetencijų pasidalymo ir sprendimų susijusių su tuo, man atrodo, kad čia yra paprasta technika, e, kurią galima pritaikyti. Visoms valstybėms e, narėms, kurios turi atsakyti už savo um, veiksmus prieš um, Strasbūro teismą, turi būti suteikta teisė būtent į te, kreiptis į teismą ir kelti bylą valstybei nariai pagal aiškiai žinomą civilinę procedūrą. Taip pat e, turi būti numatyta e, galimybė valstybėms narėms ir ES kreiptis į teismą, kuomet yra um, atvejai susijęs su ES kompetencijomis. Pranešimas puikiai parengtas ir yra numatytos šios galimybės. Manau, kad labai svarbu yra pasakyti, kad Europos žmogaus teisų teismas ir jo pirmininkas ar pirmininkė turi duoti savo leidimą ir čia viskas turi būti paremta teise. Mes nenorime užbėgti už akių mm, santykiams tarp valstybių narių ir ES. Mes tik tai kalbame apie amikus kurijai e, principą. Mes kalbame apie tai, kad būtumėm ieškinio šalis. Ir aišku, kad nutartis būtų vis, bet kuriai a, ieškinio šaliai pritaikom, ar tai būtų valstybė narė, ar tai būtų ES. Mes kalbame apie civilinę atsakomybę. Čia, aišku, nebūtina aptarti visų įgaliojimų, būtų labai sudėtinga visų tų įgaliojimų išsamų sąrašą parengti, ap, apimant visas ES ir valstybių narių galės, bet Aišku, kad e, turėtų būti primtas sprendimas dėl tų galių prieš tai, žmogaus teisų spre, e, teismui priimant sprendimą. Teisingumą teisme um, bylos nagrinėjimas užtrunka ketverius, penkerius metus vidutiniškai. O jeigu nori iš anksto tiksliai apibriežti, kas už ką yra atsakingas, tai aišku, kad procedūrų trukmė dar išauktų. Taigi, aišku, kad viskas turi būti paremta ES ir valstybių narių o, ištikimo o, bendradarbiavimo o, principų, kaip kad numatyta sutart, ES sutarties trečios retino ketvirtame punkte. Aišku, kad reikia kalbėti apie horizontalius kontrolės mechanizmus numatytus konvencijui ypač 33 straipsnėje konvencijos numatytus mechanizmus valstybės narės neturėtų turėti teisės e, teikti ieškinį viena kitai, nepriklausomai nuo to, koks tai būtų klausimas, jeigu tas klausimas yra susijęs su ES kompetencijomis. Man atrodo, kad mm, čia labai sunku yra apibriežti tą e, ribą aiškiai, taigi geriau būtų iš viso atmesti bet kokią galimybę valstybėms narėms e, vieną kitą padoti į teismą pagal konvencijos 33 straipsnį. Tai nėra kažkoks tai atskirtas skirimas, pagal kurį um, es valstybės narės pasislėptų nuo bet kokio konvencijos apsaugos mechanizmo. Ne, tiesiog tai būtų reikalinga um, apsauginė priemonė numatyta 55 straipsnėje kad valstybės narės galėtų um, sudaryti kompromisą ir susitarti, kad jos ne, neteik, neduos viena kitos į teismą uh, ir ras kitus ginčio sprendimo būdus. Antras dalykas, apie ką norėčiau plačiau pakalbėti, kalbėčiau apie delikačią situaciją, kur Teisingumo teismas ir žmogaus teisų teismas negalėtų priimti sprendimo dėl to, kas atitinka žmogaus teisų principą jeigu Luksemburgo teismas nesugebėtų priimti e, sprendimo, ar tas ar kitas aktas atitinka žmogaus teises, e, žmogaus teisų sritį, sritį į, į prieš Strasbūro teismo sprendimą. Čia yra mm, įvairūs variantai galimi. Žan-Paul e, Žakė apie tai kalbėjo. Uh, eina kalba apie teisingumo teismo kompetencijos apribojimą, draudžiant jam priimti sprendimus dėl tam tikrų e, klausimų, Čia eitų kalba apie bendrą užsienio saugumo politiką 215 e, sutarties dėl es veikimo straipsnis, kur yra numatytas e, teisingumo teismo kompetencijų taikymas tik tam tikrais atvejais, bet ne visais, arba 216 straipsnis e, sutarties dėl es veikimo, dėl teisingumo laisvės ir saugumo erdvės, kur teisingumo teismas neturi kompetencijos analizuoti ar operacijos susitikti susijusios su policija, saugumu ir panašiai um, atitinka nuostatas ir taip toliau. Tokiose situacijose taip, ES yra pažeidžiama. Tas pažeidžiamumas atsiranda dėl to, kad norima uh, kad buvo tas noras iš valstybių narių iš dalies kaip ir mm, atleisti ES nuo jurisdikcijos. Tai buvo valstybių narių sprendimas pagal, tas atitinka konvencijos 13 straipsnį, kur yra valstybių narių sprendimas galimas tam tikrais atvejais. Tačiau reikia nepamiršti to papildomumo tarp galimybės kreiptis į nacionalius teismus ir galimybės kreiptis į žmogaus teisų teismą. Pavyzdžiui, 19 straipsnių sutarties dėl ES veikimo sako, kad reikalinga numatyti galimybę kreiptis atitinkamą teismą pagal atitinkamą jurisdikciją. Dėl... Aš galvoju, kad kai eina kalba apie teisingumo teismą, valstybės narės kažkaip tai turi kompensuoti kompetencijų apribojimą, nes kartais iš tikrųjų teisingumo teismo galios yra suvaržytos kai kuriais atvejais, tai čia yra tam tikrų spragų. Vėlgi, Žan Polžakė kalbėjo apie nacionalinę jurisdikciją ir galimybė kelti klausimą dėl to, ar, yra, ar nėra pažeisti ES teisės aktai pagal ES, pagal sutarties dėl ES veikimo 216 straipsnį. Europos žmogaus teisų teismas kol kas aiškiai nieko nepasakė. Dėl to, jeigu yra ieškinį pateikė asmuo. Jeigu asmuo kreipiasi į nacionalinį teismą, tačiau jis nėra išnaudojęs dar kitų galimybių kreiptis į kitus teismus ir iš karto kreipiasi į Strasbūrą, Strasbūro teismas dar nėra pasakęs, ar jis iš tikrųjų atmes tokiu atveju tokį ieškinį, kadangi ne visi keliai išnaudoti ar ne. Uh, Taigi tai labai svarbu yra apibriežti prisijungimo prie konvencijos um, akte, kad būtų aiškiai pasakyta, kuriuos ke kelius kreipimosi į teismą pilietis privalo išnaudoti iki um, kreipdamasis į Strasbūro teismą. Ir trečias dalykas, aš matau, kad jūs jau žiūrite į laikrodį dėl ministrų komiteto. Aišku, kils klausimas, ar ta, čia mandatą čia reikia kažką tai keisti 46 straipsnio antrame punkte dėl Europos vadovų tarybos veikimo ir atstovavimo konvencijos e, ministrų komitete. Ar čia Europos, taryba, e, Europos taryba turės ratifikuoti pakeitimus? Aš manau, kad ministrų komiteto mm, sprendimo turėtų pakakti mums yra pateiktame pranešime kalbama apie tai, kad ES turėtų turėti papildomą balsą, kuris tam tikrą prasme tarsi būtų balsas, kuris papildytų 27 valstybių narių balsą. Tačiau tokiu atveju um, ministrų taryboje kiekviena valstybė narė turėtų tarsi vienas kablelis, sakykime, 35 balso, kadangi turėtų savo kaip valstybės narės balsą ir dar ES balsą. Ir čia, aišku, yra rimtas pavojus, labiau nei vien tik simbolinis atstovavimas. Čia aš galvoju, ES ir valstybės narės kartu turėtų turėti 27 balsus ministrų taryboje ir jos turėtų galimybę tais balsais naudotis kartu, kuomet eina kalba apie tokius e, klausimus, kurie patenka į e, bendrijos e, kompetencijų sritį, pavyzdžiui 44 straipsnis e, protokolo dėl žmonių su negale numato tokį, tokį mechanizmą ir tokį e, balsų paskirstimą ir panaudojimą. Noriu pasveikinti pranešėją su tuo punktu, kuris e, įtraukė pranešimo pabaigoje klausimų, kuris man yra labai svarbus. Tai yra dėl 96 metų pakoreguotos konvencijos. Čia ekonominės, socialinės, kultūrinės teisės minimos ir aš manau, kad jos yra tokios pat svarbios kaip ir pilietinės ir politinės teisės, kurios yra ginamos konvencijoje. Yra aiški struktūra, kuri norėjo uh, kuria buvo norima išvengti to tokio tradicinio teisų padalymo skirtingas rytis. Ir aš manau, kad ES iškila puikia proga e, tai užtikrinti. Kuomet yra ginamos Europos sąjungos teisės, eina kalba apie garantijas į darbą, socialinės teisės ir taip toliau. E, man atrodo natūralu, natūralu kad Europos parlamentas, galbūt nebūtinai apjungdamas tuos du klausimus, galėtų duoti aiškį signalą, jog e, tikisi, kad bus prisijungta prie šių e, peržiūrėtų teisių hartijos. Uh, Ir aišku, kad mes nuo 85 metų, nuo Spinelį deklaracijos mes jau praradome 30 metų, taigi nereikėtų dar daugiau e, laiko švaistyti. Dėkoju. Puiku, kad visi taip puikiai laikosi laiko limito. Norėčiau suteikti žodį ponui vicepirmininkui Messerschmidt. Ar jūs girdite mane? Norėčiau jūsų paprašyti, jūs. E, mane pakeisti, nes man reikia trumpam išeiti. Tai ar galėtumėte mane pavaduoti? Toliau seka diskusija. Žodį suteiksiu ponui Žaragi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tie pranešimai, kurių dabar išklausėme, yra tikrai labai įdomus. Kiekvienas iš jų yra labai įdomus. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jean-Paul Jacquet už tuos argumentus, kurie buvo labai tikslingi. O Olivier de Schutter norėčiau padėkoti už tai, ką jis pasakė dėl pranešimo 13 dalies. Nesu tikras, kad visi parlamento nariai taip aiškiai galėtų pritarti tokiai nuorodai į socialinę hartiją. Nes, kaip žinote, tai yra toks ginčytinas klausimas tarp ES valstybių narių. Ir kai kurios valstybės narės ypatingai dėlse e, nepatvirtina tų, tos socialinės hartijos. Ir ypač kalbant apie e, nacionalinės socialinės ir darbo teises, tai kelia tam tikrų problemų. Ir man susidarė įspūdis, kad yra labai svarbu tai, ką jūs pasakėte dėl 13 pranešimo dalies, todėl man atrodo, kad yra labai svarbu, kad išliktų ta dalis, nes joje yra kalbama apie tai, kad būtų svarbu susimastyti apie Europos socialinę hartiją, ypač kalbant apie ES prisijungimą prie žmogaus teisų konvencijos. Tačiau aš dar norėčiau užduoti Jums vieną klausimą. Ar Jums atrodo, kad kad yra būtina turėti bendrą mandatą, vieną mandatą valstybių narių Euro ir Europos e, Sąjungos. Ar reikia pakeisti e, 36 sutarties straipsnį, nes ES ypatinga situacija, ar jinai bus pakankamai užtikrinta, ar ją bus pakankamai atsižvelgta. E, nors 36 straipsnėje nėra konkrečiai apie tai kalbama, tačiau e, galbūt jį reikia atitinkamai pakeisti, kad jis pabrėžtų ES išskirtinę padėtį. Dėkoju. Dabar pasisakys kiti parlamento nariai, o paskui išgirsime atsakymus. They... Ačiū. Ponas Bruns konvencija, kuri buvo iš pradžių skirta tik tai Europos tarybai, greitų laikų taps sudėtinė ES teisės sistemos dalimi. Todėl Teisingumo teismas galės priimti nutarimus dėl dviejų skirtingų dokumentų, tai yra dėl pagrindinių teisų hartijos, remdavos pagrindinių teisų hartiją ir žmogaus teisų konvenciją. Prieš mūsų posėdį aš paklausiau profesoriaus Žakė, kuris dokumentas bus viršesnis, kuriam bus teikiama pirmenybė, jeigu atsirastų tam tikras interesų konfliktas. Jūs minėjote, kad e, pirmenybė turėtų būti teikiama tam dokumentui, kuris numatytų platesnę žmogaus teisų apsaugą. Tuo tarpu dabar mes turime reikalą su dviem šalimis, kurių, kurių kiekviena teigia, kad uh, užtikrina didesnė žmogaus teisų apsauga. Čia mes atsidūrime panašioje situacijoje, kaip e, kuomet turėjome reikalų su karikatūromis Mahomedo, pranašo Mahomedo karikatūromis viename Danijos laikraštyje. Galbūt aš neteisingai jūs supratau, tačiau jūs minėjote, kad uh, reikia pašalinti tokius atvejus, neleisti nagrinėti tokių bylų, kuomet viena valstybė narė galėtų kaltinti arba teikti ieškinį kitai. Aš nesupratau, kokiuose teismuose tie ieškiniai neturėtų būti nagrinėjami ar Strasbūro, ar Luksemburgo teismuose. E, dėl kokių precedentų. Pavyzdžiui, e, aš nežinau, ar būtų galima nagrinėti Strasbūro, Luxemburgo teismuose tokias bylas, kuomet yra apkaltinama Airija dėl to, kad e, yra atstovai įvykdę kokius nors nusikaltimus Junktinėje karalystėje. Ačiū dabar žodis kolegai Severinu. Ačiū pirmininkė, ačiū profesoriams už jų pastabas. Noriu pasakyti štai ką. Yra visiškai akivaizdu ir aišku, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ES įgavo juridinio asmens statusą ir įgavo galimybę prisijungti prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Taip pat Lisabonos sutartyje yra įtrauktas nutarimas ES prisijungti prie šios konvencijos. Remiantis šiais dviem šiomis dviemis pozicijomis galime padaryti išvadas, kad eh, neegzistuoja jokios tarpusavio prieš priešos eh, tarp eh, Luksemburgo ir Strasbūro teismų, turintumėje teismų kompetenciją. Ir šie teismai tik tai sugebės e, sugriežtinti ES priimamų sprendimų kontrolę per Strasbūro, o ne Luksemburgo teismą Tokiu būdu bus stiprinama europinė integracija ir stiprinamas arba labiau išryškinamas integracinis ES aspektas, kas galbūt ne visiems patinka, federalinis aspektas. Taigi kai kuriais atvejais Luksemburgo teismas gali išnagrinėti gaunamus ieškinius, tačiau kitais atvejais jis gali teikti, kad tai e, turėtų būti daroma pagal atitinkamą kompetenciją Strasbūro žmogaus teisų teisme, prisijungiant, pasirašant Europos žmogaus teisų konvenciją, tam tikra prasme yra išplečiama bendroji laisvės saugumo ir teisingumo erdvė. Ir tai yra politinė prisijungimo prie šios konvencijos pasiekmi, mes tokiu būdu sustipriname galimybę kontroliuoti teisinius ES sprendimus e, ir išplečiame taip pat šią kontrolę ir toms valstybėms, kurios nėra ES narės, tokiu būdu užtikrindami geresnį Europos piliečių žmogaus teisų apsaugą nes iki šiol ne visur Europos piliečių žmogaus teisės buvo atitinkamai ginamos ir gerbiamos, kol ES neprisijungia prie šios konvencijos. Galbūt mūsų svečiai galėtų pasidalinti savo mintimis šiuo klausimu. Ar Europos sąjungos e, valstybių narių, kurios neprisijungusios prie konvencijos piliečiai galės apginti savo teisės atitinkamuose teismuose. Mano atsakymas būtų teigiamas ir aš prašyčiau e, jūsų išsakyti savo nuomonę. Šiuo klausimu taip pat norėčiau tik tai palaikyti profesoriaus Žakė nuomonę dėl to, kad neegzistuoja jokių problemų dėl papildomų protokolų kontroversiškumą čia bandoma sukurti dirbtinai, nes visos ES narės yra Europos tarybos narės, jos visos yra pasirašusios Europos žmogaus teisų konvenciją, taip pat visus arba kai kuriuos papildomus šios konvencijos protokolus. Tačiau atskirais atvejais, kuomet šios valstybės bus e, prieš jas pradedami bus pradedami prieš jas kokie nors veiksmai teisingumo, tai yra žmogaus teisų teisme, tai e, jos, jų bylos, jų atvejai bus nagrinėjami mm, remiantis atitinkamais jų pasirašytais protokolais, tuo tarpu ES kaip e, juridinio asmens atveju protokolai turės būti taikomi visi. Taigi praktinių požiūrių nėra jokios priežasties rūpintis dėl to, kaip papildomi protokolai galios ES dėl ES hartijos galbūt mes galėtume pasvarstyti idėją ir atsižvelgti į jau išsakytas mintis dėl to, kad jeigu vyksta tam tikra žmogaus teisų koncepcijos raida, tai privalome užtikrinti, kad integruotume į šią raidą ir žmogaus teisų koncepciją jos neskaldydami. Jeigu Lisabono sutartie yra teigiama, kad ES turi prisijungti prie Europos žmogaus teisų konvencijos, mes turėtume pasvarstyti galimybę prisijungti ir prie kitų konvencijų, kurios e, yra sudėtinės universalių žmogaus teisų sistemos užtikrinimo dalis. Todėl aš manau, kad e, išskirdami tokius dalykus mes galėtume rasti tam tikrą teisinį pagrindą, kuris leistų mums prisijungti ir prie kitų e, konvencijų, kurios sudaro bendrą e, žmogaus teisų apsaugos sistemą pasaulyje. Ačiū žodis suteikiamas ponai DAF. Pirmininkė, aš manau, kadangi nemažai kalbėtų apie tai minėjo, dėl papildomų protokolų, kad tik tie papildomi protokolai turėtų būti svarstami atskirais atvejais, nes situacija ne, nėra tokia paprasta, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Siekiant išsiaiškinti, kokie papildomi konvencijos protokolai neprieštarauja pagrindinių teisų hartijai, reikia šį darbą analitinį darbą atlikti prieš pasirašant šios protokolus. Man kyla klausima, ar papildomų protokolų pasirašymui ar pasirašyti papildomus protokolus reikia susitarus dėl prisijungimo prie konvencijos, ar galima būtų šį darbą nukelti vėlesniam laikui. Kitas klausimas. Ponas Engelis nupiešė pakankamai grėsmingą biurokratinių kliučių ir uh, kitokių trukdžių paveikslą, kuris e, trukdo normaliam žmogaus teisų teismo darbui. Ir būčiau dėkingas, jeigu jis galėtų pateikti mums konkrečius skaičius Europos parlamentui kurie padėtų mums apsispręsti, kaip reaguoti į jo išsakytas mintis. Aš neišgirdau atsakymo į savo ankstesnį klausimą dėl tinkamo atstovavimo ministrų taryboje, tiksliau ministrų komitete. Ar jūs pritarėte, kad ES ministrų taryboje turėtų atstovauti komisiją? Ponas Mendes Devygo, prašau. Atsiprašau. Eh, parte del debate y por tanto, si alguna de las, de las preguntas que voy a hacer ha sido ya contestada. Atsiprašau, man atrodo, kad aš pra, praleidau vieną diskusijos dalį, tai man labai gaila, jeigu užduosiu klausimą, kurį jau buvo atsakyta. Visų pirma, dėl valstybių narių požiūrio į į prisijungimą prie protokolo. Manau, kad ir pati ES galėtų, galėtų kritiškai žiūrėti kai kuriuos protokolus. Tai ką Jūs manote apie tai? Ponas Severinas palėtė vieną klausimą. E, pranešimo paskutinėje pastraipoje yra sakoma, kad ES turėtų prisijungti prie Europos socialinės hartijos. Ką Jūs apie tai manote? Dėkoju, sako pirmininkas. Ponas Busutil, prašau. Yes, thank you, Mr. Chairman, and thank you for the organization of this uh, interesting uh, event. Uh, we... Ačiū, pirmininkė. Vakar Tikrai aptarėme ponios Kinga gal parengtą nuomonę pilietinių laisvių komitete ir šį klausimą nagrinėjame vakar pagal darbo atvarkę, taigi aš noriu užduoti tą patį klausimą, kurį kėliau ir vakar, norėdama sulaukti gerbiamų akademikų, kurie šiandien dalyvauja mūsų sutikime nuomonę dėl santykių tarp Europos teisingumo teismo ir Europos žmogaus teisų teismo. teismo santykių, kurie, man atrodo, labai įdomus, intriguojantis. Ypač pažymėčiau, kad pirmą kartą turėsime ne ES teisėją, kuris e, iš tikrųjų spręs dėl ES teisės e, galiojimo ir ne ES teismą, kuris taip pat spręs dėl ES e, įstatymų galiojimo žmogaus teisų srityje. Aš norėčiau išgirsti gerbiamų prelegentų nuomonę šiais klausimais, ypač tuo met, kuo, kai žmonės galbūt ne visuomet turės patyrimo klausimai susijusiai su ES teise ir dalyvaus tuose procesuose, kuriu, kuriais suspręs ES įstatymų galiojimą. Norėčiau išgirsti jūsų reakciją. Ačiū. Sì, grazie. Allora io chiedo ai nostri. Dėkoju. Norėčiau suteikti žodį mūsų ekspertams, kad jie atsakytų į tuos klausimus, kurie buvo užduoti. Prašau. Merci, monsieur le président. Il y a beaucoup de questions. Ačiū pirmininkė, yra labai daug klausimų ir labai įdomių klausimų, taigi pasistengsiu kalbėti labai greitai. Pranešėjas ponas Mendės Devygo kalbėjo apie socialinės teisės. Aš paprastai pasakysiu, kaip Olivė Deskuterė pasakė, reik pradėti. Nepamirškime, kad Hartijoje yra socialinės teisės, socialinių teisų apsauga numatyta. Tai netitink, ne, čia kalbu ne apie peržiūrėto, apie pradinę tai, Hartiją. Uh, Na, Šios operacijos bus itin sudėtingos, nebent juk nei karalystėje visą dieną bus 40 laipsnių karštis. Iš tikrųjų, yra valstybės, kurios visiškai priešinasi prisijungimui. Tačiau 40 metų, iš tai žiūrėkite, sugebėjome iki, iki tokio momento ateiti. Taigi, jeigu dirbi, gali kažko pasiekti. Manau, kad labai svarbu, kad ES irgi būtų šalis greta reikala, reikalaujanti to, kad neleistų vien valstybėms narėms viską daryti. Man atrodo, kad čia nėra kažkokių tai didelių problemų. Aš manau, kad reikalingi aiškus kriterijai. Nes jeigu neteisingumo teismas, tai žmogaus teisų teismas tada nuspręs dėl e, žmogaus teisų kompetencijos. Dabar, dabar į Andrew Duff klausimą dėl atstovavimo ministrų komitete. Būtent aš nematau, kas kitas kaip tik komisija galėtų tą padaryti. Čia reikia vadovautis klasikinė sutarties e, logika. Dabar dėl mm, to, tų santykių tarp dviejų sistemų, aš labai trumpai tik tai šio klausimu ir tada jau baigsiu, noriu pakartoti, kad konvencija jau yra m, mm, sąjungos teisės dalis. Tai jau čia ta problema tarp e, konvencijos ir hartijos jau kyla. Ir šiandien Taigi, kaip hartijoje yra numatyta, tai reikia ir pasakyti, kad konvencija yra minimalų standartai, žemiau kurių ES negali nusileisti, bet ji gali kelti aukštesnius standartus. Nereikia čia gal o, karikatūros kokios tai taikyti. Jeigu hartija o, numato didesnės garantijas, taikom hartiją, jeigu konvencija, tai konvencija. Dėl to nuoseklumo tarp teismų. Aš tikrai manau, kad negalim kalbėti, kad yra kokio tai nenuoseklumo viename ar kitame teisme. Tik reikia pasakyti, kad tie teismai ne tos pačius klausimus sprendžia. Teisingumo teismas turi visą kompetenciją spręsti dėl visos bendrijos teisės. Tuo tarpu Strasbūro teisas, teismas turi tik papildomą antrinę kompetenciją ir sprendžia tik dėl pagrindinių teisių. Tai čia nieko iš Luksemburgo neatėjo įstatymam. Tik tai, aišku, jeigu išsprendžiam problemą dėl to, kas, um, kaip, kas spręs dėl to, kur, kur pasidalymas yra tarp valstybių narių ir sąjungos dėl jų įgaliojimų ir um, kur veikia teisingumo, kur žmogaus teisų teismas. Taigi, Strasbūro teismas yra papildoma kontrolė. Dėl to kad e, nesąjungos struktūra sprendžia dėl sąjungos um, įstatymų, tačiau ar Vokietijai trukdė tai, kad Čekijos teisėjas priėmė sprendimą dėl jos bylos? Man atrodo, kad čia tiesiog reikia laikytis labai iškios visai nuo to ne, nepriklausomos vizijos. Dabar dėl protokolo. Atsargiai. Teisingumo teismas jau taiko kai kurios protokolus. Pavyzdžiui, pirmas protokolas teisė nuosavybė, jis jau taikomas. Tai aš čia man nežinau, aš nenorėčiau čia jokių, nieko peržiūrėti dėl protokolo. Visa tai, kas yra garantuojama jau hartijos, visa tai, ką mes jau dabar saugome ir turi ir toliau būti išsaugota ir, ir, ir ginama sąjungos. Ačiū, pirmininkė. E dabar norėčiau paklausti kitų pranešėjų. Ar norite pakomentuoti klausimus? Point. Taip, pirmininkė, noriu sureaguoti į keturis punktus. Daug kas kalbėjo apie tai. Taigi, pana Hauregi, klausimas dėl, dėl to, kad Europos Sąjunga ar valsty, Europos Sąjungos valstybės narės galėtų būti bendros šalis e, byloje, jeigu yra byla prieš Europos Sąjungą. Taip, mechanizmas yra kitoks nei dabar egzistuojantis mechanizmas, kuomet taikomas konvencijos 36 straipsnis e, čia ieškinys turi būti nukreiptas prieš ES ir prieš valstybės narės ar valstybę narę konkrečiai. Ir tuomet tai yra e, proceso šalis, kurios e, kartu e, įstoja į bylą. Tai yra mikroskuriai procedūra. Man atrodo, kad prisijungimo akte būtų galima paminėti tą specifiką ir numatyti būtent galimybę įstoti į bylą šiuo atveju. Dabar antras klausimas ir aš perėsiu prie anglų kalbos, kadangi klausimas buvo, klausimas buvo angliškai, dar dėl žmogaus teisų sprendimo taikymo skirtingose valstybėse narėse per sieną, tai yra ar turi būti e, leidžiama ar ne valstybėms narėms vy, nuspręsti, kas yra įtraukta ir kas ne, ir kad tik tai mm, tarp valstybiniai ieškiniai būtų priimami ar nepriimami. Antra problema, jeigu teisingai suprantu, tai yra tai, apie ką kalbėjo Žampo Žakė, ar čia žmogaus teisų teismas turi nuspręsti, kas patenka į es kompetencijos rytį ar ne, nes čia tai būtų delikatu, netgi problematiška. Mes galime iš karto nuspręsti, kad uh, um, ES valstybės narės vienos, viena kitos negali paduoti į teismą. Bet kokiu atveju pagal sutarties dėl es veikimo 344 straipsnį yra numatyta privaloma pareiga valstybėms narėms. E, vengti skirti e, teisėjus, kurie priimtų sprendimus dėl ES teisės aktų taikymo. Tačiau 78 metų e, Airijos byla prieš Junktinę karalystę turėtumėm turėti omenyje tą atvejį. Toliau klausimas dėl to, ar trečiųjų šalių piliečiai turėtų turėti galimybę uh, teikti ieškinį prieš ES ir ar valstybės narės ES teisės rytyje. Čia aš galvoju, kad šis klausimas yra itin svarbus, e, turint omenyje žmogaus teisų jurisprudenciją, kuri būtent riboja įvairias galimybės, būtent, kad nebūtų viskas siejama tik su pilietybę, nes tai netitinka e, pluralistinės, demokratiškos visuomenės principų. Taigi čia aišku gali kilti problemų dėl to, kad būtų skirtingas raktavimas priklausomai nuo pilietybės. Uh, jeigu būtų skirtingai tra traktuojami ES piliečiai ir trečiųjų šalių piliečiai, čia šį klausimą reikėtų itin atidžiai išanalizuoti. Ne visuomet skirtingas traktavimas yra diskriminacija. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, politinių teisių atveju, tas skirtingas traktavimas gali būti išlaikytas, tačiau kai eina kalba, pavyzdžiui, apie judėjimo laisvę arba teisę apsigyventi kitoje valstybėje, čia jau apie tokią teisę reikėtų galvoti ir analizuoti pagalvoti atidžiai. Dar vienas dalykas dėl to, ką ES galėtų savo prisijungimu prie konvencijos dar padaryti, ponas Mendės Devygo pas klausė, čia man atrodo reikėtų du elementus dar atsižvelgti ir pagalvoti, ar tai yra naudinga ir reikalinga ES. Ar ES turėtų pasakyti, kad vidinė ieškinio padavimo teisė turi būti visų pirma išnaudota, tai yra, kad turi būti visų pirma kreipiamasi į visas vidinės teisinės struktūras, teisminės struktūras ir tik tuo met būtų galima kreiptis į Strasbūrą. Tai yra, čia turi būti keliamas klausimas dėl to, ar tai atitinka pagrindinės teises dėl e, nacionalinės jurisdikcijos ir panašiai tai būtų geriausias būdas garantuoti, kad Europos teisingumo teismas turėtų galimybę visų pirma tarti savo žodį ir tik po to e, byla keliautų į žmogaus teisų teismą. Tokiu būdu uh, Mm, teisingumo teismas e, ir norėtų pasinaudoti tą galimybę, kokią jis turėtų užtikrinti pagrindinių teisių garantavimą. Ir dar vienas dalykas yra ES pilietybė, pilietybės klausimas. Žmogaus teisų teismas prieš kelis metus turėjo galimybę mm, išsakyti savo nuomonę dėl 14 straipsnio konvencijos, dėl to, Mm, dėl ES piliečių, trečiųjų šalių mm, piliečių situacijos skirtumų, man atrodo, kad tas rytis, tas rytis e, evoliucionuoja labai greitai. Aš tik apgailestauju, kad jeigu uh, reikėtų, jeigu būtų mėginama išvengti žmogaus teisių galių šioje srityje, tai tikrai galėčiau tik apgailestauti. Dėl to aš manau, kad reikėtų dar panalizuoti galimybę, kad nebūtų vengiama um, žmogaus teisų teismo sprendimų čia. Na ir dabar atvyko ponė Viviana Redink ir ji yra Europos komisijos pirmininko pavaduota atsakinga už teisingumą, pagrindinės teises ir pilietybę. Norėčiau paklausti, ar jūs galite išlikti pas mus iki diskusijų pabaigos, iki, iki šio klausimo pabaigos, nes mes planavome, kad ponas Tirmanas pirmiausia pasisakyto, paskui jūs, ar jūs turite kitų įsipareigojimų, o be to kolegos, aišku, turės klausimų jums. Tačiau mes galėtume jūsų pranešimą e, išklausyti pirmą, tačiau vis tiek jūs turėtumėte palaukti klausimų ir atsakyti į juos. Pirmininkė, kaip galite įsivaizduoti, dažnai politikoje yra tam tikrų pareigų, kurios, kurių ne visuomet gali planuoti. Aš e, esu čia, aš pasisakysiu, kai buvo numatyta, tačiau e, paskui paliksiu Hanes Krem e, atsakingą už juridinius klausimus šio, šią temą ir jis galės atsakyti komisijos vardu į šios klausimus, nes turiu būti kitur. Vakar e, komisija nusprendė dėl dėrybinio mandato, aš todėl labai norėjau jūs informuoti apie tai, kas yra tame dėrybinė mandate ir kaip mes įvertiname, tai leisite, aš norėčiau norėčiau pasisakyti. Eh, Gerai, sako pirmininkas, tai tuomet jūs galite dabar pasisakyti. O galbūt būtų galimybė paskui, kad kolegos jūs, jums užduotų klausimus. Pirmininkė Hannes Kremer, jis komisijos vardu tvarko visus klausimus susijusius su šia tema, visą juridinę pusę jis tvarko ir turės galimybę atsakyti visus jūsų klausimus, būtent kom... jis tvarko visos tos klausimus, už kuriuos aš komisijoje esu atsakinga. Oui, merci, euh, Taigi, ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai. Yesterday. Kaip ir skelbiau vakar, baigėme savo darbą komisarų kolegijoje, bendradarbiaudami su teisės tarnyba ir pateikėme atitinkamus pasiūlymus dėl dėrybinių įgaliojimų. kurie yra suteikti tarybai nes taryba turi susitarti dėl mandato prieš tęsiant darbą, toliau prieš tęsiant darybas. Tokias yra galiojančios taisyklės. Ir dabar parlamentas turi būti informuotas apie atitinkamus įvykius. Prisijungimas prie konvencijos užbaigs sistemos stiprinančios žmogaus ir pagrindinių teisų apsaugą Europos Sąjungoje sukūrimą 94 metais. Teisingumo teismas yra paskelbęs atitinkamą nuomonę, kurioje buvo skelbiama, kad nėra teisinio pagrindo prisijungti prie šios konvencijos. Dabar teisinis pagrindas yra Lisabonos sutartis, todėl prisijungimas prie konvencijos yra ne viena iš pasirinkamų galimybių, o yra prievolė. Prisijungimas e, yra vienas iš e, žmogaus teisų e, apsaugos sistemos sudėtinių dalių. Pirmoji sudėtinė dalis, pirmasis komponentas yra žmogų pagrindinių teisų hartija, kuri yra teisiškai privaloma 27 valstybėms narėms. Ir yra svarbu žingsnis į priekį mūsų įsipareigojimuose gerbti e, pagrindinės teisės. Šių teisų e, apreptis yra ta pati kaip ir žmogaus teisų konvencija, tačiau hartija siekia dar daugiau, apima ekonominės, socialinės teises, kurios yra susijusios su ES valstybių narių konstitucinėmis tradicijomis bei remiasi Teisingumo teismo precedento, tam tikrais precedentais, taip pat e, numato geresnį asmens duomenų apsaugą, e, bio e, etikos garantijas. 34 straipsnis numato, kad Hartijos suteikiama teisinė apsauga turėtų būti tokio paties lygio kaip ir konvencijos, tačiau Hartija iš tikrųjų stipriau apsaugo pagrindinės teisės. Stokholmo programoje taip pat yra numatytas strateginės gairės siekiant sukurti e, laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę Europos Sąjungoje ir ją plėtoti. Vakar mes komisijoje pat priėmėme nutarimą parengti veiksmų planą Stokholmo programos įgyvendinimui. Mes dedame pasangas tam, kad parengtume veikimui visas priemonės, dėl kurių yra susitarta. Veiksmų planas numato penkerių metų veiklos programą. Tai komisariai Malstrom, kurie atsakinga už vidaus reikalus, tiek komisariai Redin, kurie atsakinga už teisingumo klausimus, mes tikimės, kad šis planas bus patvirtintas dar iki vasaros. Labai svarbu pažymėti, kad komisijos pirmininkas e, šį klausimą patikėjo vidaus reikalų, reikalus ir teisingumo reikalus kūruojantiems komisarams. Tokiu būdu jis norėjo pabrėžti, kad komisija teikia didžiulį dėmesį, didžiulę reikšmę šiai sričiai, nes mums reikalingos priemonės, kurios leistų sutarčiai judėti į priekį, leistų siekti pažangos, nes iki šiol e, vyko nedaug kas, o tie veiksmai, kurie vyko, buvo pakankamai chaotiško, nekoordinuoto pobūdžio nebuvo galima priimti nu, sprendimų dėl to, kad e, neegzistavo tarpusio pasitikėjimas ir tą tarpusio pasitikėjimą reiks dar labiau stiprinti. Es prisijungimas prie konvencijos yra politinis ir teisinis žingsnis. Manau, piliečiams šis prisijungimas suteiks papildomas e, garantijas, e, jeigu jų žmogaus teisės bus pažeistos kokios nors ES institucijos arba tarnybos ir jie galės e, kreiptis į teismą ir paduoti į teismą ES lygiai taip pat, kaip jie galėdavo anksčiau teikti ieškinius prieš valstybės narės politinių požiūrių prisijungimas reiškia, kad Europos sąjunga dar kartą pabrėžia, jog e, Europos žmogaus teisų konvencija vaidina vieną iš svarbiausių e, vaidmenų visose 26-7 ES valstybėse. Mes netgi galėsime išplėsti Strasbūro sistemą, kuomet žmogaus teisų, pagarba žmogaus teisėms ir laikymas buvo kontroliuojamas iš išorės, dabar galėsime įtraukti šią kontrolę į savo vidaus teisės sistemas ir tai dar kartą pabrėšiu ES įsipareigojimus ginti pagrindinės ir žmogaus teisės. Mes užtikrinsime, kad e, abiejų teismų, tiek Strasbūro, tiek Luxemburgo teisminė praktika būtų įtraukta į pagrindinį žmogaus teisų nagrinėjimo atvejus ir Europos Sąjunga bus e, dar kartą pabrėž teisės viršenybės ir teisės viršenybės svarbą Europos Sąjunga būdama juridiniu asmeniu galės dalyvauti teismo procesuose Strasbūrė ir e, Luksemburgė. Ir tuo pačiu galės būti atstovaujama teisme atitinkamų teisėjų Aštuntasis Lisabonos sutarties protokolas reikalauja tam tikrų esminių garantijų, kurios yra būtinos prielaidos prisijungiant prie šios konvencijos tam, kad būtų išlaikyta tam tikra Europos, europinės teisės specifika. Noriu paminėti tik tai du su šiuo klausimu susijusius dalykus. Pirmasis yra susijęs su ES kompetencijomis ir institucijų galiomis, negali nukentėti prisijungus prie šios konvencijos. ES prisijungimas prie šios konvencijos taip pat neturi keisti ES piliečių tarpusavio santykių su žmogaus teisų deklaracija, nei su protokolais, nei su atitinkamomis išlygomis. Konvencijos nuostatos gali būti taikomos suderinant e, jas su atitinkamomis institucijomis arba tarnybomis, kurios veikia Europos Sąjungoje. Kalbant apie protokolus, noriu pasakyti, kad keturių iš jų neratifikavo visas valstybės narės. Komisija yra įsitikinusi, kad šie protokolai potencialiai gali būti svarbus siekiant užtikrinti ES teisės, kai kurios garantijos, kurios yra protokolose, yra įtrauktos taip pat ir į hartiją. Todėl pageidautina, kad ES prisijungtų taip pat ir prie šių protokolų. Dabartinėje situacijoje tačiau valstybės narės laikosi skirtingų pozicijų dėl ES prisijungimo prie papildomų protokolų, ypatingai prie tų, yra, kurie yra neratifikuoti visose valstybėse narėse, todėl komisija siūlo dviejų pakopų požiūrį pasirinkti tam, kad būtų galima greičiau užbaigti dėrybas. Pirmame etape mes turėtume garantuoti teisę prisijungti prie visų papildomų protokolų. Antrame etape mes turėtume priimti sprendimą, prie kurių papildomų protokolų mes prisijungsime po to, kai jau pasirašysime pačią konvenciją. Mes siekiame, kad ES e, sklandžiai įsijungtų į konvencijos veikimo sistemą išlaikant jos e, procedūrinius ir esminius bruožus, būtinos dvi prielaidos prisijungimui. E, tai yra būtina išlaikyti specifinę ES teisės aktų charakteristiką ir privalu atsižvelgti į specifinę ES e, teisinį statusą, teisinę statusą situacijoje kuomet ES e, teisinis statusas, juridinio asmens statusas yra skirtingas nei valstybių narių teisiniai statusai. Kartu su konvencijos būsimu pakeitimu, kuris yra būtina prielaida tam, kad e, būtų išpildytos dvi anksčiau minėtos sąlygos, siūloma pasitelkti atitinkamą mechanizmą, bendro e, sutarimo mechanizmo, kurį vakar pasiūlė konvencija ir šiam pasiūlymui taip pat pritarė parlamentas, yra būtina užtikrinti, kad ES dalyvautų visose procedūrose, kurios e, ir e, nagrinėjant ieškinius nukreiptus prieš jos valstybės narės. Taip pat ypatingai tais atvejais, kuomet valstybės narės yra apkaltinamos žmogaus teisų pažeidimais pagal bendrijos teisę. Tik tai įgavusi pilna teisės e, teisminio procesų nagrinėjimo dalyvės statusą Europos Sąjunga sugebės užtikrinti ES teisės aktų laikymasi bylų nagrinėjimo procesų metu. Išpildžius šias sąlygas ES taps privalomi Strasbūro teismo nutarimai, ji privalės juos įgyveninti, o tai reiškia, kad ES bus priversta galbūt keisti arba atsisakyti tam tikrų bendrijos teisės nuostatų, neegzistuojant tokiems mechanizmams, Strasbūro teismas galėtų priimti nutarimus dėl žmogaus teisų pažeidimų tik tai valstybių narių atžvilgių, net ir tais atvejais, jeigu žmogaus teisės bus pažeidžiamos ES institucijų. Mes manome, kad Strasbūro teismas iš esmės neturėtų interpretuoti bendrijos teisės. dėl nepriklausomo teisės interpretavimo principų ES turėtų būti leista dalyvauti visose bylose, kuriuose yra nagrinėjami žmogaus teisų pažeidimo atvejai valstybėse narėse. Ir prieš pradedant naudotis vidaus taisyklėmis, e, prieš priimant sprendimą dalyvauti ar nedalyvauti atitinkamame bylos nagrinėjime kaip bendra atsakovo, turint bendrą atsakovo statusą. Šie sprendimai yra techninio ir teisinio pobūdžio leisti ar neleisti ES dalyvauti kartu ir būti atsakovu kartu su kita valstybė nare neturi jokios įtakos pačios konvencijos taikymui arba galiojimui. Aš noriu pabrėžti, kad ES atstovai turėtų e, lygiomis sąlygomis dalyvauti visose e, konvencijos e, institucijų lygmenyse, kaip ir visos kitos pasirašiusios šalis. Ir vienas iš pagrindinių konvencijos principų yra principas leidžiantis e, kiekvienai teisės sistemai būti atstovaujamai teisme ir kuris užtikrina kolektyvinės gynybos garantijas. Taip pat šis principas pabrėžia teismo priimtų nutarimų, nutarimų teisėtumą. Todėl būtina ES atstovams dalyvauti teismo administracinėse struktūrose. Ir vienas iš būdų tam pasiekti yra būtinybė užtikrinti, kad teismo viduje būtų tinkamai atstovaujama ES teisiniai sistemai tam, kad teismas galėtų atsižvelgti į ES teisės aktų specifiškumą, todėl komisija pasisako už tai, kad teisingumo teisme ES būtų atstovaujama per vieną teisėją, kurio statusas būtų lygiai toks pats kaip ir visų kitų e, teisingumo teismo, tai yra žmogaus teisų teismo teisėjų, teisėjo skirimui turi būti taikoma įprasta procedūra iš trijų kandidatų Europos tarybos parlamentinė asamblėja turėtų, būt, turėtų pasirinkti vieną teisėją, kuris atstovautų Europos Sąjungai. Teisėjų kandidatūras turėtų siūlyti Europos Sąjunga ir e, Europos parlamento atstovams taip pat turėtų būti leidžiama dalyvauti e, Europos tarybos parlamentinėje asamblėjoje per Strasbūro teismo teisėjų skirimo procedūrą. Ir e, ši pozicija taip pat turėtų būti įtraukta į parlamento atitinkamą pranešimą projektą. Noriu pasidžiaugti, kad šiuo klausimu vyksta glaudus bendradarbiavimas su pirmininkaujančia Ispanija. Ji jau yra parengusi atitinkamus pasiūlymus dėl darybinių įgaliojimų tarybai ir tikimės, kad įgaliojimai bus greitų laikų patvirtinti ir komisija, kaip manoma, greičiau galės pradėti darybas, kaip supratote, pirmininkė iš mano pasisakymo, kad komisija labai rimtai traktuoja darybinius, jai suteikiamus darybinius įgaliojimus ir ketina rimtai dalyvauti darybose ir e, dėrėdamasi darybo eigoje komisija teiks atitinkamą informaciją apie darybo eigą tarybai ir komisijai bei bendradarbiaus su teisingumo teismu ir kitais svarbiausiais patarėjais, kurie padės mums kaip įmanoma sklandžiau darytis ir greičiau baigti šias darybas, nes uh, Tačiau tai darybų pabaiga nereiškia, kad visas darbas jau baigsis, nes tuomet dar reikės ratifikuoti e, prisijungimą prie šios komisijos ir e, ratifikaciją turės atlikti ne tik 27 valstybės narės, tačiau dar ir 20 kitų. Ačiū. Dėkoju, ponė komisarė. Ar galėčiau jūsų paklausti, ar komiteto nariai galėtų gauti įgaliojimų tekstą? Jūs jau iš karto turite išvykti, ar ne? Ir neturite to teksto. Na, aišku, mes negalime jūsų laikyti čia. Dėkoju. Ir tikiuosi, kad bendradarbiavimas su komisija šioje srityje bus labai intensyvus. He's going to answer. So, he's the one that's going to stay to answer the question. Allora ci dispiace non aver potuto sottoporre a. Labai gaila, kad komisarė nenorėjo išklausyti mūsų klausimų, bet mes nieko negalėjome padaryti. Nebuvo, tiesiog nebuvo kitos galimybės. Na, o dabar turime dar vieną pranešimą. Ne, atsiprašau, ponas Engelis galėtų atsakyti į ankstesnius klausimus, jeigu jis norėtų. Tačiau galvoju, gal pirmiausia reiktų išklausyti pono Timermanso pranešimą, o paskui diskusijos metu mes pirmiausia žodį suteiktumėm ponui daktarui Engeliui. Taigi suteiksiu žodį ponui Timermans, jis yra ES teisingumo teismo teisėjas, prašau. <laughs> Euh, vous remercier d'abord pour avoir invité. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad pakvietė mm, teismo narį dalyvauti šiuose klausimuose. Aišku, kad aš negaliu kalbėti teismo vardu, nes teismas neturi oficialios pozicijos šiuo klausimu, kuris yra mums svarbus. Aišku, um, rūmų, teismo nariai svarsto šios klausimus, analizuoja, tačiau aš turiu pasakyti, kad aš pasisakysiu asmeniškai, kalbėdamas savo vardu. Taip pat noriu pasakyti, kad bandysiu atsakyti į tą klausimą, kuris keltas nekarta, kokia būtų neprisijungimo prie žmogaus teisų konvencijos vertė. Pasakyti, kad pagrindinių teisių gynimas, kaip tai užtikrinta dabar ES hartijos ir ES jurisdikcijos yra nepakankamas. Ir prisijungimas prie konvencijos būtų reikalingas, norint užpildyti spragas. Teisingumo teismas jau, kaip žinote, taiko konvenciją savo jurisprudencijoje. Mm, ir per pastarosius keletą metų tai daroma vis detaliau. Mm, tai matome ir Strasbūro jurisprudencijoje. Tikiuosi, kad ponia Kuns e, patvirtins mano žodžius. Benedarbiavimas tarp abiejų teismų yra puikus. Dar pridurčiau vieną elementą, kuris man įtin svarbus. Tai jau buvo pasakyta, bet aš irgi noriu pabrėžti. Nuo to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, konvencija tapo mm, ta, e, truk, pro, problema trūk, e, tam tikrais trukdžiais, ypač atsižvelgiant į hartijos mm, galiojimą. Kadangi eina kad tai, kas yra apibriešta konvencijoje ir hartijoje, yra panašus dalykai. Tik eina kalba apie teisių tapatybę ir tai, kas turi būti laik, taikoma kaip minimali apsauga. Tai reiškia, kad turi būti laikomas ir konvencijos, ir Strasbūro teismo jurisprudencijos. Tai yra privalu ES. Tai yra prievolė, kuri numatyta pirminėje teisėje. Jeigu konvencija jau yra privaloma ES, tai kodėl mm, neprisijungti prie jos? Aš manau, čia viskas yra akivaizdu. Dėl dviejų priežasčių reikia prisijungti, nes ES tuomet integruosis į žmogaus teisų gynimo um, sistemą, kurią užtikrina konvencija iš Strasbūro teismas. Ir antra priežastis, kalbant apie dabartinę situaciją kuomet pilietis galvoja, kad es teisės aktas pažeidėjo teisės, pagrindinės teisės, jis gali kelti ieškinį valstybei nariai, tačiau ne Europos Sąjungai. Tai čia tokie būtų argumentai, kokia būtų prisijungimo pridėtinė vertė. Aišku, kad prisijungimas e, atveria daug galimybių ir pagal sutarties šeštą straipsnį aišku, tai jau yra teisiniai elementai, aišku, kila tam tikrų problemų, apie tai jau kalbėta šįryt ir čia, aišku, reikia kalbėti apie ES specifiką. Aštuntas protokolas rodo, kad Lisabono sutarties rengėjai puikiai žinojo jau apie tai, būtent, kad reikės gerbti ES specifiką ir teisę. Ypač kai eina kalba apie kompetencijų paskirstimą tarp sąjungos ir valstybių narių. Ir aš dabar kalbėsiu apie vieną tokią specifinę savybę susijusią su ta problema, kad bendrai ES mm, kuomet eina kalba apie ES teisės aktų taikymą, tai e, piliečiai gali dėl jų imtis priemonių tik tai per tarpinę grandį, nacionalinio ligmens grandį. Ir tik išskirtiniais atvejais pilietis ar asmo gali apskūsti ES teisės aktą teisingumo teisme. Taigi čia reikia užtikrinti apsaugą šioje srityje. Na, aišku, kad šiuo metu mm, kalbama apie nacionalinį jurisdikciją. Tačiau jeigu konkrečių atveju nėra pakankama, jeigu šalis Mm, pateikusių skundą yra nepatenkinta ta, tomis garantijomis, kurios jam numatė e, nacionalinis teisėjas, tuomet jis gali kreiptis į Strasbūro teismą. Tokiu būdu e, e, tas asmuo apskundė skundžia e, ES teisės aktą taip, kaip jį taiko ar įgyvendina nacionalinės institucijos. Tai dabar jau yra daroma. Tai reiškia, kad privatų subjektai nėra. kad e, jie turi galimybę kreiptis į Strasbūro teismą, tačiau tik per nacionalinį e, kelią. Tuo tarpu prisijungimas prie konvencijos leis kreiptis į Strasbūrą ir tuo atveju, kai yra tiesiogiai ar netiesiogiai skundžiami ES teisės aktai. Ir apie tai jau buvo kalbėta šyrit. Čia iškyla rimtų sunkumų nes eina kalba apie teising, ES teisingumo teismo funkcionavimą ir, ir um, pareigą užtikrinti ES teisės taikymą, taip pat ir pagrindinių teisų hartijos vykdymą. Aštuntam protokolė yra pasakyta, kad prisijungimas prie konvencijos negali pažeisti ES institucijų kompetencijų. Ir aš manau, kad būtent čia turime omenyje ir e, teisingumo teismo pareig, ši mano minėta pareiga Čia yra tik vienintelė galimybė, kaip teismas galėtų tą pareigą įgyvendinti, tai būtų prejudicinės e, nutarties e, kelias. Tai yra prievolė nacionaliniai jurisdikcijai kreiptis į Teisingumo teismą dėl prejudicinės nutarties kad būtų galima nuspręsti, ar vienas ar kitas ES teisės aktas atitinka pagrindinės teisės. Tai reiškia, kad nacionalinis teisėjas po to gavęs tą nutartį priima sprendimą savarankiškai. Ir teismas gali kelti tam tikrų klausimų, aišku, teisingumo teismas gali kaž, išsakyti savo poziciją, tačiau negali priversti nacionalinio teisėjo priimti vieną ar kitą sprendimą. Panažakė kalbėjo apie tikrai labai rimtas problemas šiuo atžvilgiu. Kodėl? Man atrodo, būtų sudėtinga sutikti, kad, kad Strasbūro teismas nuteistų ES dėl žmog... pagrindinių teisių um, pažeidimo, jeigu prieš tai dar ir Luksemburgo teismui nebūtų buvusi suteikta teisė išreikšti savo poziciją to klausimu. Ir aš galvoju, Ar tai taip pat neprieštarautų ir konvencijoje numatytam principui, kad visų pirma reikia išnaudoti visus kitus teisės gynimo būdus, tai yra, kad turi būti kreiptasi į visas žemesnės teismų instancijas. Čia kalbėčiau, pavyzdžiui, tarkim, apie teroristinių lėšų išaldymą, kur čia teismas vadovausi konstitucinėmis teisėmis, pagal kuriuos visi ES teisės aktai turi atitikti pagrindinių teisų gynimo principus, taip pat ir savo teisėtumu. Ir čia pasakyta, aš cituoju, kad teis, teismas turi teisę spręsti šiais klausimais, kurie yra numatyti sutartyje. Man atrodo, todėl būtina vienai par kitaip užtikrinti, kad būtų tam tikras mechanizmas, kuris leistų kreiptis į visų pirma į Liusemburgo uh, teismą, o tik po to į Strasbūro teismą. Koks tai būtų mechanizmas? Pirmas variantas būtų apibriežti šiame kontekste, kokie keliai turi būti išnaudoti iki kreipiantis į Strasbūrą, kad byla galėtų būti nagrinėjama prie judicinių kelių Strasbūrę. E aišku, kuomet valstybės, nacionalinės teisėjas kreipiasi į e, Liuksemburgą dėl prejudicinės nutarties, tai turi būti sulaukta iki bus ta prejudicinė sutartis duota ir iki nacionalinis teisėjas priims sprendimą. Ir tik tuomet būtų galima kreiptis į Strasbūrą. Aišku, reikia atsižvelgti į ypatingas jurisdikcijos e, situacijas. Pavyzdžiui, kuomet nėra galimybės reika, e, prašyti juri, e, prie judicinės nutarties. Be to, jeigu būtų Keliama tokia sąlyga, kad ieškinys būtų priimtinas Strasbūrė tik tai tuo met, jeigu e, būtų prieš tai paprašyta prie judicinės nutarties iš Luksemburgo, tai aš manau, kad gal tai būtų ne vien tik tai teisiškai tinkamas variantas, bet dar būtų, gal reikėtų galvoti, ar, kad tai būtų praktiškas e, sprendimas. Tačiau ne visuomet e, būtų galbūt tinkama versti šalis visų pirma kreiptis į Luksemburgą ir tik po to kelti ieškinį Strasbūrę. E Strasbūro teismas taip pat gali pareikšti, kad ieškinys yra nepriimtinas, kadangi nebuvo kreiptasi į atitinkamus žemesnius teismus, kaip kad pavyzdžiui tokiu atveju, jeigu nacionalinis teisėjas nesikreipė į Luksemburgą prie judicinės sutarties, tą mes jau matome Strasbūro teismo jurisprudencijoje. Juri yra jau tokių buvę bylų, kur Strasbūro teismas visų pirma iš, išanalizavo, ar, ar buvo visi keliai jau iš, išnaudoti, kaip kad numatyta konvencijos šeštame straipsnėje. Ir bendrai čia kalbama apie, aišku, ypatingus atvejus. Ir reikia nepamiršti, kad nacionalinės jurisdikcijos mm, teisė e, išnaudoti kaip paskutinę galimybę dar ir teisę kreiptis e, į Luksemburgo teismą nėra absoliuti. Yra įvairių išimčių, aišku. Dar vienas svarbus dalykas reikalauti, kad Strasbūras griežčiau taikytų šį principą, man um, irgi atrodo neturėtų kelti kokiu tai problemu, kadangi šis teismas ir taip ap, analizu, atsižvelgia į nacionalinių teismų teisę savo nuožiūrą spręsti, ar reikia kreiptis prie judicinės nutarties iš Luksemburgo ar ne. Taigi šiame kontekste šiandien ryte dar buvo išsakyta tokia mintis, kad ieškovas galėtų paprašyti nacionalinio teismo teisėjo taikyti prejudicinio sprendimo procedūrą. Nes tik tokiu būdu jis gali užsitikrinti, kad bus pasinaudota visomis nacionalinėmis teisėmis, teisinėmis priemonėmis. Nemanau, kad toks pasiūlymas yra tikslingas. Dėl e, laiko trūkumo aš čia peršoku kai kurias detalės, tačiau norėčiau pasakyti, kad yra dar trečia galimybė, ją norėčiau truputį paaiškinti. Manau, kad būtų galima numatyti atitinkamą priemonę ir ji galiotų ne tik Strasbūro žmogaus teisų teismui, bet ir visai Europos Sąjungai. Pavyzdžiui, būtų galima pagalvoti, kad Europos komisija galėtų gauti galimybę paprašyti teisingumo teismo e, pasakyti, ar ES teisės aktas yra suderinamas su, teis, su pagrindinėmis teisėmis. Ir jeigu ieškinys jau buvo pripažintas Strasbūro teismo, tai tuomet komisija e, turėtų dalyvauti Strasbūro teismo posėdžiuose ir tokiu būdu jinai gautų galimybę įvertinti, ar tokį ieškinį galima teikti teisingumo teismui ar ne. Jeigu ieškinys teikiamas teisingumo teismui, tai tuomet byla žmogaus teisų teisme turėtų būti nutraukta, kol bus paskelbta teisingumo teismo nutartis. Jeigu bus nustatyta, kad buvo pažeistos pagrindinės teisės, tai tuomet Strasbūro teismas galėtų toliau tęsti, nagrinė, e, tęsti bylos nagrinėjimą. O jeigu ne, tai tuomet byla turėtų būti nutraukta. Taigi, ponė pirmininkė, ir baigsiu aš norėjau tik išsakyti keletą pastabų, kurios parodytų, kokia yra sudėtinga ši problema. Ir iš tiesų mes turime pamastyti, kaip reiktų spręsti tą problemą, ieškoti sprendimo, kuris dar turėtų įsigalioti prieš prisijungimą. Dėkoju, sako pirmininkas. Dėkoju, kad jūs taip aiškiai uh, išaiškinote šią problemą. Dabar keitimasis nuomonėmis ir visų pirma, kaip ir žadėjau, norėčiau suteikti žodį ponui daktarui Engeliui, kad jis galėtų e, atsakyti į anksčiau užduotus klausimus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponas Daf e, klausė dėl finansinių dalykų norėčiau atsakyti į klausimą dviem etapais. Visų pirma, iš esmės, o paskui konkrečiai. Taigi, taip apibendrinant galima pasakyti, prisijungiant ES prie Europos tarybos, čia mes kalbame ne apie santokos sudarimą, kai e, neturtingas jaunikis tikisi gauti turtingos nuotakos kraitį, bet čia situacija yra tokia, kad abi sutarties šalis yra lygios ir yra sudaroma sutartis dėl principų. Taigi ES taip pat turi lėšų ir ji tas, tas lėšas gauna iš, iš valstybių narių. Lygiai taip pat galima pasakyti, lygiai taip pat galima pasakyti ir apie Europos tarybos biudžetą, tik tai jis yra mažesnis. Ir aišku, Europos Sąjunga prisijungdama prie Europos tarybos pakeis šiek tiek atskirų ministerijų situaciją tie, tos lėšos, kurios yra skirtos Europos e, teisingumo teismui, pa, pagaliau parodys savo rezultatą, nes didžiulė darbo našta, kuri teko teisingumo teismui, yra susijusi su ES plėtra į rytus ir tuo pačiu su ES plėtra į rytus. Po E, Berlyno sienos griuvimo mes visi ir aš pats asmeniškai e, stengiamės daryti viską, kad visa Europa būtų įsipareigojusi gerbti žmogaus teises. Europa, Europos Sąjunga norėjo kiek įmanoma greičiau priimti savo būri po komunistinės valstybės, tačiau iš pradžių situacija dar nebuvo pakankamai brandi, kad jos galėtų atitinkamai gerbti žmogaus teises. Ir buvo, yra tokių valstybių narių, kurių e, pu, pusė visų ieškinių, dėl kurių kreipiamasi į žmogaus teisų te, teismą, dėl to, kad e, valstybių narių teismai negali e, priimti sprendimų dėl žmogaus teisų. Taigi jūs matote, kokia yra silpna e, kai kurių valstybių sistema ir būtent tas demokratinių struktūrų deficitas e, atsispindėjo ir ES plėtroje. Jeigu valstybės narės būtų įsipareigoję ratifikuoti žmogaus teisų konvenciją, tai tuomet Strasbūro teismas galėtų padėti vykdyti tarp valstybinės ir valstybinės reformas, kad būtų galima pasiekti Europos tarybos lygį. Būtent dėl to, kad taip neatsitiko, Strasbūro teismas susidūrė su labai dideliu skaičiumi bylų. um, žmonės, kurie yra atsakingi uh, už žmogaus teisų uh, teismo sprendimus, uh, iki šiol yra apmokami mažiau. Dėl to, kad biudžetas yra atitinkamai mažesnis negu teisingumo teismo. Dabar pakalbėsiu apie personalą. Europos tarybos generalinis sekretorius, pažeisdamas konvenciją, e, kišasi į personalo klausimus žmogaus teisų teismo. Ir manau, kad tai yra klausimas, kurį būtų galima išspręsti labai greitai ir kuris beveik nieko nekainuotų. Biudžeto autonomijos klausimas būtų čia esminis. Pavyzdžiui, e, teismas e, pateiktų savo pasiūlymą, ką jie norėtų gauti, o E, ministrų taryba priimtų sprendimą, bet ne generalinis sekretorius. Ir negali būti taip, kad generalinis sekretorius keistų teismo biudžetą. Ministrų taryba iš tiesų turėtų uh, rūpintis uh, žmogaus teisų teismo biudžetu, lygiai taip pat kaip yra uh, Europos Sąjungoje, kuomet uh, yra prižiūrimos yra kontroliuojamas biudžetas. E, dabar tokia bendrų išmokų taisyklė buvo pakeista e, atlyginimu ir atitinkam, atitinkamomis nuostatomis dėl atlyginimų ir dėl pensijų. Tai yra e, pažanga tam tikra, tačiau reikia nepamiršti, kad už žmogaus e, teisų teismo veiksmingą veikimą yra atsakingi ne tik teisėjai, bet ir visa kanceliarija. Tai yra, e, reiškia, tie juristai, kurie tenai dirba. Tai tuomet visos sutarties šalis turėtų daryti atitinkamus žingsnius, kad ES nemokėtų stojimo mokesčio ir kad nebūtų tokia dvasia vykdomos dėrybos, mes turime principus, o jūs atnešite pinigus. E, o ES turėtų prisidėti politiškai, e, kad politiniai ministrų komiteto Europos taryboje sprendimai būtų platesni ir pasiektų tą e, lygmenį, kurio reikia primant sprendimus dėl žmogaus teisų. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar norėčiau suteikti žodį ponikinga gal. Ačiū pirmininkė. Noriu paprašyti jūsų suteikti daugiau informacijos apie minėtus mechanizmus, nes manau, jog e, iš pasisakymų galime daryti išvadą, kad visa esmė ir slypi smulkiose detalėse. Mums svarbu žinoti, kaip e, privatiems asmenims bus galima pasinaudoti naujomis galimybėmis ir tą pridėtinę vertę, apie kurią visi kalbėjome, kuomet prisijungsime prie žmogaus teisų konvencijos. Pirmiausia, reikia laikytis principo Pirmiausia, turėsime laikytis principo, kad visos e, teisinės priemonės nacionalinėse valstybėse turės būti išsemtos. Taip pat e, buvo kalbėta apie Teisingumo teismo prejudicinius sprendimus. Jeigu teisingai supratau, nacionaliniai teismai neprivalės kreiptis į Teisingumo teismą priedisnių sprendimų, dėl priedisnių sprendimų ir jeigu nesikreips, tuomet iškirs, iškils papildomų problemų. Jeigu tačiau nacionaliniai teismai kreipsis dėl priedicinio sprendimo ir priedicinis sprendimas bus priimtas, tuomet piliečiai galės kreiptis į Strasbūro teismą, tačiau visa proces, visas procesas gali užtrukti mažiausiai nuo 8 iki 10 metų, jeigu piliečiams bus suteikima papildoma galimybė kreiptis į teismą, tačiau jie galės tą padaryti tik tai mažiausiai e, per 8 arba 10 metų. Nemanau, kad piliečiai čia pajus e, aiškę ryškę pridėtinę vertę. Todėl aš norėčiau paraginti teisėjus, ekspertus ir mus politikus, kurie dirba piliečių teisų laisvių komitete, susitarti ir numatyti atitinkamus mechanizmus ir priemonės, kurie, kurios numatytų lankstesnį būdą kreiptis į Strasbūro žmogaus teisų teismą, nes tik tokiu būdu piliečiai galėtų aiškiai pajusti tą pridėtinę vertę. Priešingų atveju mes turėtume labai atsargiai apie tai kalbėti, ką aš jau sakiau savo įžanginėme pasisakymė, kadangi lūkesčiai yra nemaži visi pabrėžia prisijungimo prie šios konvencijos svarbą ir aš manau, kad tai bus svarbus žingsnis, tačiau po to mes turėtume numatyti ir realias galimybės naujomis atsiveriančiomis. Realias priemonės pasinaudoti naujomis atsiveriančiomis galimybėmis. Ačiū, suteikiu žodį kolegai Messer Schmidt. Noriu priminti tik tai, jūs jau e, tą informaciją veikiausiai esate girdėję. Mūsų komitetas, kuriam aš pirmininkauju, kviečia jūs e, dabar ap, vėliau aptarti visus klausimus prie užkandžių ir gėrimų, kurie yra prie posėdžių salės, o dabar steiksiu žodį ponai Mr. Schmidt. Situationen, ähm, når der kommer tvist imellem charter om grundlæggende rettigheder. Ačiū. Kuomet yra byla e, dėl konvencijos ir, tarkim, yra kitų teisės aktų, kurie yra susiję, tai kas tada, um, kurie teisės aktai galioja. Aišku, jūs sakote, kad tas, kas numato aukštesnius standartus, tačiau um, galima kelti klausimą vis tik tai, kur, kuri teisė yra tinkamesnė. Ir čia galima sugrįžti, pavyzdžiui, prie tų daniškų karikatūrų e, atveju. Čia kai kas gali pasakyti, kad religinės laisvės yra svarbesnės, kiti gali sakyti, ne, žodžio laisvė yra svarbesnė. Uh, tai turi būti taikomas dešimtas straipsnis. Man atrodo, per nelik paprasta čia taip yra pasakyti, kad mm, reikia vadovautis tuo teisiniu šaltiniu, kuris e, numato didesnę apsaugą. Bet būtent yra klausimas dėl to, kad kas iš tikrųjų, kuris tas principas tada yra svarbesnis, kuri um, teisė yra tada tinkamesnė ir kas ar taikomas tas įstatymas, kurį pasirenka E, ieškinį kelianti šalis ar e, šalis atsakovė. Tai ką reikės pasirinkti tokiu atveju? Allora, eh, diamo la replica, la facoltà di replica. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį panai Timermans, kad jis atsakytų į klausimus intervenire prima, se altri anche tra gli altri esperti, sì ecco, avevo visto infatti la mano. Jei kiti dar nor, kolegos norėtų pasisakyti, tai jam taip pat bus suteikta galimybė, bet jums suteikiu galimybę pačiam pirmam pasisakyti. Esu jūsų rankose, pirmininkė, kaip pageidaujate. English. No, avevo visto che voleva intervenire anche un altro eh, dei nostri esperti. Dar kažkas norėjo pasisakyti, kažkuris kitas ekspertas. Jūsų pranešimas buvo paskutinis, tai galbūt jūs ir paskutinis turėtumėte atsakinėti į klausimus. Teisėjas Timmermans labai E, gražiai kalbėjo apie tai, kad reikia teismo monopolę išsaugoti, sprendžiant e, dėl bendrijos teisės. Na, aš nežinau, nesu tikras taip, kad taip yra. Eina kalba apie labai retus atvejus. Strasbūro teismas neinterpretuoja nacionalinės teisės. Ta, jis e, tą patį pasakė ir tą jūs matote mano dokumente ir taip toliau. Čia tik tai, jeigu tik tai. Um, Strasbūro teisėjai visiškai pamirštų, jie pradėtų interpretuoti nacionalinę teisę. Um, aišku, mes čia kalbame akademiniuose sluoksniuose, um, e, Davidas Kuter pasakė, Taip pat reikia galvoti ir apie tą mm, techniką, jog turi būti išnaudoti visi kiti teisės gynimo keliai, tai yra vis, visi, į visus kitus reikalingus žemesnius teismus turi būti jau kreiptasi prieš tai čia nereikia painioti nieko dėl žmogaus teisų teismo jurisprudencijos, reikia tiesiog galvoti apie dabar galiojančią sistemą. Ir jeigu bus kažkokie tai nauji dar keliai formuojami, kur dar prieš tai kokius teismus reiktų um, kreiptis, ar kokių dar išvestinių sprendimų reikėtų laikytis prieš kreipiantis į teismą, iš tikrųjų tai tik tai dar labiau. Um, apsunkintų visą tą sistemą, kaip būtų galima kreiptis į teismą ir taip jau atvejais, kurie yra labai reti. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį profesoriui Dešiuter, bet prašau kalbėti trumpai, nes mums liko jau labai nedaug laiko, nes ponas Timermans dar taip pat turėtų gauti galimybę pasisakyti. Uh, Ačiū pirmininkė. Trys žodžiai. Visų pirma, noriu pabrėžti, kad ES teisingumo teismas neatsidur, neatsidurs kažkokioje tai kitoje visiškai situacijai, nei, tarkim, nacionaliniai teismai prisijungus prie konvencijos Yra tokiu atveju, kuomet nacionalinės jurisdikcijos negali tarti savo žodžio tam tikrais atvejais. Pavyzdžiui, Belgijoje yra tokiu atveju, kuomet mm, teisėjas, kurį kreipiamas vienu ar kitų klausimų, negali pateikti atsakymų ir aišku, kad Belgijos valstybei kyla tam tikra rizika, mm, kad žmogaus teisų teismas e, tars savo žodį tuo ar kitų klausimų, bet na, tai yra tokia anomalija, neegzistuoja ir, ir viskas. Ir aišku, kad tame mechanizme yra tam tikros rizikos, bet noriu pabrėžti, kad e, būtent nacionalinis teisėjas privalo, neturi teisę, o privalo kreiptis e, prejudicinės nutarties, jeigu eina kalba apie um, ES teisės akto galiojimą ir reik, byloje reikalingą priimti sprendimą to atveju. Tai man atrodo, kad viskas yra aišku, kad teisėjas turi atlikti savo darbą, kitaip būtų pavojinga situacija. Toliau, mm, Stimermans e, taip pat minėjo mintį, kad tarkim, jeigu um, Pagal 267 e, ES veikimo sutarties straipsnių teisėjas mm, netliko viso to, ką jis turėjo padaryti. Ir tai tuomet gali būti taip, kad te, Strasbūro teismas nepriims to ieškinio, kadangi nebus kreiptasi į visus reikalingus kitus žemesnius e, teismus. Galbūt iš tikrųjų tokiu būdu bus pakeit, pat, pažeistas šeštas konvencijos straipsnis, bet tuo pat metu mm, žmogaus teisų teismas neturės galimybės e, tarti savo žodį dėl to, kad asmens teisės buvo pažeistos e, pagal konvenciją. Man atrodo, jeigu eina kalba apie realias teises, yra keturios, penkios gal procedūros, e, tai yra nacionalinis teisėjas, pas Teisingumo teismas, prejudicinės nutarties kelias kreipiantis į Luksemburgą arba dar kita galimybė, jeigu dėl teisės akto veikimo ar neveikimo yra tokia tarpinė procedūra ir paskui e, dar vienas kelias, tai, tai yra žmogaus teisų teismas ir čia e, ta galimybė, kad nacionalinis teisėjas nebus kreipęsis prejudicinės nutarties, tai čia nežinau, nereikėtų galvoti apie tokius neryškinius atvejus. Tak, e, aš... Dėkoju, ponė teisėjau. Po tokių galingų išpolių aš džiaugiuosi galimybę atsakyti. Visų pirma, Kapinas Diskuter pasakė, kad, iš, kad nebūtų kažkokių nesusipratimų. Uh, tikrai, jeigu eina kalba apie tai, kad nebuvo kreiptasi prie judicinės sutarties, kad aš sakau, kad um, Strasbūro teismas turi nuspręsti, kad ieškinys nepriimtinas. Aš sutinku, tikrai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta. Tai nebūtų priimtinas sprendimas. Dabar pradėsiu dėl pono Žakė de la part de Madame la rapporteure, est-ce que la... Kaip minėjo pranešėja, viskas galbūt yra per daug sudėtingai pristatoma ir yra baiminas, baiminamasi, kad procedūros truks per ilgai, kad bus per daug viskas sudėtingai patiekiama, tiksliau pateikiama. ES sprendimai yra priiminėjami dviejopais būdais ir juos galima apskūsti teismui. Po to dar turima, yra viena galimybė kreiptis į Strasbūro teismą, jeigu yra išnaudojamos visos teisinės priemonės nacionalinėse teismuose. Tačiau Strasbūro teismų sprendimų įgyvendinimas vyksta valstybėse narėse ir tuomet jau situacija tampa sudėtinga. Europos Sąjunga susiduria su pagrindinė problema įgyvendinant teismo nutarimus Man dar egzistuoja valstybių narių aukščiausiai teismai, konstituciniai teismai, kurie dažniausiai e, šiuose procesuose nedalyvauja, tačiau dažniausiai aukščiausius teismus kreipiamasi prieš e, kreipiantis į Strasbūro teismą. Tačiau privatus asmenys tiesiogiai negali kreiptis į teisingumo teismą. Galima būtų sakyti, kad tai ne problema, tačiau iš tikrųjų problema egzistuoja. Teisingumo teismo pagrindinė užduotis ir tai yra ne nepriklausomumo, ne autonomijos, o jo atsakomybės klausimas. Taigi, apginti Europos sąjungos piliečius nuo institucijų ir teisėkuros struktūrų savivalės. Todėl aš ir pateikiau savo pasiūlymą ir džiaugiuosi išgirdęs reakcijas į jį ir dabar e, galiu trumpai pristatyti šį pasiūlymą. Kalba jame eina ne apie automatišką galimybę kreiptis į Strasbūro teismą, būtų sudaryta nauja galimybė, galbūt ne keičiant e, egzistuojančias sutartis, būtų galima įtraukti šią nuostatą į prisijungimo prie konvencijos sutartį. Kalba ten eina štai apie ką Europos komisija nustačiusi, kad Strasbūro teisme yra nagrinėjama byla, dėl kurios negalėjo savo nuomonės pareikšti teisingumo teismas, tuomet komisija gali pareikalauti, kad savo nuomonę tuo svarbiu klausimu pareikštų ir e, teisingumo teismas. Tam savame suprantama reikia numatyti atitinkamą bylų svarstymo skubos tvarka mechanizmą. Štoks, šis pasiūlymas turi du privalumus. Tam tikrais atvejais teisingumo teismas e, dalyvaus bylų nagrinėjime, nebus uh, atskirtas nuo bylų nagrinėjimo ir numačius atitinkamą mechanizmą galima tą būtų padaryti greitai. Pirmininkas, ačiū. Posėdis truko mūsų šiek tiek ilgiau nei numatyta. Tęsime jį nuo 14 valandos. Dabar visų prašau pasistiprinti už šios talės durų.